Välkomna! Då börjar vi eftermiddagens övning. Øh, Labą dieną, galime pradėti popietinį darbą. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra susijęs su Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondu. Pranešė ponia Štauner, pirmiausia Jums žodis. Prašom pristatyti šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Iš principo, aš sveikinu komisijos pasiūlymą e, dėl konjunktūros programos, jį beje e, buvo paskelbta E, dar praėjusiu metu pačioj pabaigoje. E, jos tikslas kovoti su finansinė krize iš ties būtina, kad visi mūsų turimi instrumentai būtų pritaikyti prie krizės poreikių. Jau šyrit kalbėjome apie atitinkamus pakeitimus Europos socialiniame fonde ir reikia tikėtis, kad globalizacijos fondas e, taip pat veiks atitinkamai ir padės susitvarkyti su iššūkiais. Aš pateikiau pranešimą. Bendravau vakar vakarė su atsakingu komisaru Špidla ir dar kartą mus įtikino komisijos pasiūlymai mano nuomonė taip pat buvo palankiai sutikta. Akivaizdu, jog mūsų aukščiausias tikslas turėtų būti, kaip įmanoma greičiau patvirtinti pakeitimus, nes priemonės neduos naudos, jeigu nebus įgyvendintos greitai. Todėl turėtumėme susitarti, kad priimsime sprendimą jau per pirmąjį svarstymą, kad sprendimas būtų visiems priimtinas, tačiau jau žinau, kad kai kurie kolegos, bent jau iš mano frakcijos, norėtų įvairiausių nuostatų, kurios leidžia nukrypti ar nepaisyti. Esu pasirengusi kalbėtis visais klausimais atvirai. Kaip matote, jau kitą penktadienį baigėsi pakeitimų pateikimo terminas, todėl visi, kas nori kažką keisti, prašyčiau kaip įmanoma greičiau pateikti pakeitimus. Iš principo keturi ar penki yra esminiai aspektai keičiant globalizacijos fondo funkcionavimą. Jūs žinote, kad mano gimtinė taryboje E, kartu su kitomis e, šalimis, kurios įneša didesnę dalį į es biudžetą, e, kiek restriktyviai žiūri į platesnį fondo lėšų pritaikymą. Ir aš, aš pritariu tokiam atsargiam požiūriui, pagristam ir Tas greičiausia ryškėja iš mano dokumento ir jau pateiktų pakeitimų. Bet minėjau, jog esu pasirengusi kalbėtis visais klausimais. Pirmiausia, reikia kalbėti apie mm, bendro finansavimo dalį, 50 procentų turėtų ji likti, nes būtent per tokią e, pasaulinę finansinę katastrofą iškyla pavojus, jog kažkas gavęs pinigų iš Europos, juos panaudos nepakankamai efektyviai, tiesiog panaudos e, kasdieniams poreikiams. Todėl po pirmųjų svarstymų norėčiau pasilikti prie 50 procentų ir nepadidinti iki 75 procentų ES pinigų dalies. Kaip žinau, kolegos ypač iš pietinių šalių ir socialistai laikosi kiek kitokios pozicijos. Antras svarbus klausimas. Mes norime reglamento pakeitimus apribuoti iki 2010 e, gruodžio 31 dienos, tai pakeitimų galiojimo datos pabaiga. Galime apie tai diskutuoti konkretus e, pasiūlymai dėl išsamesnio dokumento pakeitimo būtų pernelyg ankstyvi, kadangi nėra pakankamai informacijos, kaip valstybėms narėms e, sekasi pasinaudoti globalizacijos fondu. Toliau atleidimo skaičių sumažinimas iki 500 žmonių pritariu, kadangi turime įtraukti ir vidutinės įmonės, mažesnės, ne tik pramonės gigantus. Kitas klausimas, būtent per kokį laikotarpį turėtų tie žmonės būti atleisti. Komisija siūlo devynis, aš šešis mėnesius, apie tai turime diskutuoti. Fiksuotų išmokų e, suma, aš esu atvira, mes turime mažinti demokratiją, tą sakiau jau širit, e, kalbant apie ESF, Europos socialinį fondą ir komisijos pasiūlymui nenoriu ypatingai prieštarauti ir sutinku su mintimi, kad galima teikti fiksuotas išmokas. Taigi, tai yra svarbiausi aspektai, dėl kurių kyla daugiausia ginčių, bent jau aš tikiuosi, kad taip bus. O dabar norėčiau baigti savo pasisakymą ir laukiu diskusijų. Ačiū. E, E, Labai ačiū. Turiu gana ilgą norinčių pasisakyti sąrašą. Ponas Kotinį, po to ponas Silva Peneda. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad buvau maloniai nustebęs, kad e, komisija siūlo šį reglamentą pakeisti. Tačiau pasižiūrėjęs pamačiau, kad tai, ką mes padarėme prieš du metus šiame komitete, kai e, mes patvirtiname savo poziciją, o taryba atmetė neformalioje trišalėje trialogę. Taigi, dabar Tai, ką padarė komisija, jau buvo kalbėta pirminkaujant e, Junkiniai karalystiai. Manau, kad ši priemonė yra reikalinga, ji turėtų būti numatyta biudžete, ne tik turėtų būti, neturėtų būti sudaryta iš neišleistų pinigų. Tik tai 5,7 procentai, tai yra 18 milijonų eurų buvo panaudota Ir reikia prisiminti mūsų ankstesnius pasiūlymus. Mes norėjome, kad tie pinigai būtų panaudoti. Didžioji dauguma komiteto sakė, kad e, e, intervencijų kriterijai turėtų būti sušvelninti, kitaip pinigai nebus panaudoti. Na ir finansinis mechanizmas yra labai sudėtingas, taisyklės yra labai griežtos E, vienas kriterijų buvo tūkstantis darbuotojų, kai mes siūlėme 500 numatyti darbuotojų tą e, intervencijos kriterijų, su tuo nesutiko taryba per trialogą. E, ir tada mes nusileidavome. Tačiau yra net toks netikrumas dėl ryšio tarp atleidimų ir globalizacijos. Ir bandant supaprastinti visas procedūras ir sutrumpinti e, laiką, per kurį galima panaudoti fondo lėšas. E, tai būtų galima padaryti lengviau, sumažinus tą intervencinį kriterijų nuo 1000 iki 500. Bet aš manau visų pirma, kad bendrijos biudžete turėtų būti aiškiai eilutė šitam fondą atskirai. Ir turėtų būti trys e, svarbiausi principai. E, ryšys su globalizacija, tai yra kriterijus panaudoti fondą, mes turime e, paremti darbuotojus, kurie atleidžiami, o intervencijos kriterijus turėtų būti ne 1000, o 500 darbuotojų. Dabar tai komisija siūlo, bet mes tai siūlome jau praeitėje ir panaudojimo sąlygos turėtų būti lankstesnės, pavyzdžiui, laikotarpis turėtų būti prailgintas nuo 12 iki 24 mėnesių. Kofinansavimas turėtų būti 75 procentai, o ne 50. Ir tai turėtų leisti valstybėms narėms prisidėti 25 procentais. Tai, yra, tai reikštų, kad būtų galima padaryti daugiau. Šiuo metu valstybė narė, jeigu nenori panaudoti fondą, ji neteikia paraiškos, jeigu jos biudžetas to neleidžia ir tada paraiškos nėra ir darbuotojams niekas nepadeda. Jeigu norime padaryti daugiau Europai, e, tuomet valstybės narės turėtų prisidėti mažesnę sumą. Techniškai atleidimas yra apibūdintas tekste ir tai yra ne tik nuo tada atleidimas, kai darbuotojas atleidžiamas, bet ir e, savanoriškas išeimas iš darbo. Kai bus tik tai socialinis planas paskelbtas, e, mes, e, bus viskas gerai, mes norėjome to ir per trialogą, tai, bet tuo metu tai nebuvo priimta. Taigi mes siūlome per pakeitimas išplėsti taikymą visam laikui. Kai kurios valstybės narės, skaitant Vokietiją, E, nenori plėsti taikymos ryties, nes e, sunku apibrėžti aiškus kriterijus. Ir aš siūlau, kad vėliau, peržiūrint fondo taikymą, reikėtų prailginti jo taikymą. Pakeitimuose nuo 9.23 jūs siūlote peržiūrėti kriterijus ir pradėti diskusiją apie šios kriterijus. Manau, kad tai yra pavojinga, manau, kad valstybės narė, narės to nepriims ir jeigu norime sustarimo pirmojų svarstymų, neturėtume to daryti. Norite pakeisti perkelimo kriterijus trečiąją šalį. Pavyzdžiui, kai perkeliama į mažų atlyginimų šalis. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra kita priežastis dėl to perkelimo, tai Neturėtume to išmesti. Kitose pakeitimuose norite pakeisti intervencinius e, kriterijus. E, ypač e, kai kalbama ne tik apie mažas ir vidutinės įmonės, tačiau valstybės narės sunkiai apibrėžia atleidimus, kai įvairios įmonės yra susijus. Norite sumažinti laikotarpį nuo 10 iki 8 savaičių paraiškos pateikimui. Negaliu to priimti, manau. 27 e, pakeitimas e, e, man atrodo prieštarauja tam, ką mes norėjome komitete, mums atrodo, kad laikotarpis turėtų būti 24 mėnesiai. Ir po 12 mėnesių e, žmonės e, iš tikrųjų irgi dar negali gauti darbo, jeigu jie per 12 mėnesių nesusirado, tai ir per 24 tikrai nesusiras. Ir e, ribos sumažinimas iki 500 palengvintų fondo panaudojimą valstybėms narėms ir būtų lengviau parengti paraiškas Manau, kad e, Europa prisidėtų 75 procentais, e, nes valstybės narės nepatikė paraiškų, nes jiems tai per brangiai kainuotų. Taigi, pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti, kad laikyčiausi komisijos e, pozicijų, kurie yra panašiai mūsų, į mūsų. Komisija siūlo tai, ką mes norėjome patvirtinti jau anksčiau ir savo frakcijos vardu aš neteiksiu jokių pakeitimų. Ir norėčiau kreiptis į kitus taip pat neteikti pakeitimų, kad galėtume susitarti pirmojo svarstymų. Ir kad fondo nu, taikymas būtų pakoreguotas. Labai ačiū. Aš pripažįstu jūsų atsidavimą, žinau, kad panas Katini labai atsidavęs tiems klausimams, tačiau noriu vieną dalyką pasakyti. Žinau, kad daugeliu iš jūsų kelia labai didelį susirūpinimą šios diskusijos, tačiau kalbėtojus yra užsirašę daug ir dėl to prašau jūsų kalbėti trumpai. Mūsų labai daug sąraše, nuomonė jūsų aš gerbiu, bet nepamirškite, kad ir kiti nori pasisakyti. Jau 12 ar 13 užsirašė. Ponas Silva Peneida, paskui ponė Figureiro. Fondas buvo įkurtas atitinkamame kontekste. Mes e, siekėme paremti darbuotojus, kurie buvo nukentėjo nuo tam tikrų veiksmų, e, kaip kad veiklos perkelimas kitur. Dabar reikia galvoti, kaip pristaikyti prie ekonomikos krizės. Taigi, kaip priderinti fondą prie dabartinių e, sąlygų? Europos ūkis išgyvena, aišku, sunkumus ši priemonė ir kita priemonė turėtų būti priderinta siekiant kovoti su krizės padariniais. Reikia, kad fondas taptų kur kas lankstesnis dėl to. Negaliu pasakyti, kad sutinku su visais ponios Štauner pakeitimais, aš ją labai gerbiu, tačiau man atrodo, kad ji bando kai ką riboti per nelik stipriai, ypač finansinę pusę. Man atrodo, kad dabar šiame laikotarpyje mes neturėtume būti pernelyg griežti, galvodami apie tai, iš kur galime gauti ES lėšų. E, paremti darbo netenkančius žmonės. E, yra socialinis fondas, e, žemės ūkio fondas ir panašus fondai. Ir komisija dabar turi galimybę prisiderinti prie padėties ir galvoti, kokią pagalbą suteikti šioje situacijoje. Mes žiūrime šį pasiūlymą, komisijos tarybos pasiūlymą ir man atrodo, kad jį reikia patvirtinti tokį, kokį jis yra. Man atrodo, kad mums reikia dabar kaip galima greičiau šią priemonę patvirtinti, kad komisija ir fondas galėtų pasinaudoti naujomis lankstumo priemonėmis. Manau, kad daugiau diskusijų nebereikia, pasiūlymas labai geras ir turėtume jį tokį, kaip yra, patvirtinti. Ačiū. Labai ačiū. Pone Figureido ir paskui ponas Panceri. Ačiū. Kalbėsiu šiek tiek trumpiau negu kolega sėdintis kairėje nuo manęs. Porą pastebėjimų. Pirmiausia, iki šiol fondas e, ne atskleidė visų savo galimybių, nebuvo panaudotas visiškai. 7-8 metais E, nepasiektos leistinos ribos. Ir būtų gerai, jeigu daugiau būtų pinigų skiriama iš jo. Komisijos iki šiol taikomi kriterijai yra gana restriktyvūs ir atėjo laikas e, įdėkti platesnės, dosnesnės priemonės. Komisija būtent tą ir siūlo dabar. Mes pasisakėme jau senokai už tai. E, prieš metus ar porą metų tą sakėme, komisija tuo metu nesutiko su mumis, bet malonu, kad dabar jau atrodo reaguojama į mūsų norus. Ir tai atsispindi šiame dokumente. Ką sakė ponas Silva Peneida? Dėl ponio Štauner pakeitimų aš pritarčiau ponui Silva Peneido svarbiausias dalykas yra, kad pasiūlymas dabar, kurį matom, yra toks, kurį jau norėjome matyti prieš kurį laiką ir bet kokie pateikiami pakeitimai turėtų tik tai galbūt patobulinti komisijos pasiūlymus, dar labiau juos sustiprinti. Pavyzdžiui, 24 mėnesių stebėjimo laikotarpis, man atrodo, kad gali būti 30 jisai mėnesių. Komisija siūlo 75 procentus bendro finansavimo, galima net siūlyti 80 procentų. Yra, man regis, kai kurių dalykų pranešime, kurie gali būti dar pagilinti, lyginant su komisijos pasiūlymu. Aš galiu pasitelkti Portugalijos patirtį. Jeigu pasižiūrėsime, kas padaryta regionuose, teritoriniuose. Man atrodo, reikėtų tą priemonę dėkti taip, kad galėtų šeimos dirbti kartu regione. arba bendrovių grupės kažkokios. Pavyzdžiui, reikia galvoti apie tam tikrą šeimą bendrovių. Pavyzdžiui, jeigu ji dirba kokioje nors konkrečioje pramonės rytyje, tarkim, Portugalijos šiaurėje ar pakrantėje. Tarkim, yra nemažai smulkių vidutinių įmonių, galėtų jos apsijungti ir tada e, dabar darbuotojai negali tikėtis paramos iš fondo, bet manau, kad galbūt būtų galima žiūrėti tą grupę bendrovių, e, kurios veikia viename regione, kaip į vieną bendrovę. Ir tokiu būdu 500 galbūt darbuotojų, jeigu bus atleista, jie galės tada e, tikėtis pagalbos iš fondo. Ačiū, ponas Panceri. Ačiū, ponė pirmininkė. Suprantu, kad einame, e, sakyčiau, nenukrypstamu ir betone išlietu keliu, todėl savo nuomonį išreikšti bus pakankamai sudėtinga. Tačiau e, suprantu, kad geriau turėti bent kažką nei nieko, kai mes priimame sprendimus. Tačiau kartu man susidaro įspūdis, jog Ekonominė krizė aplenkė mūsų sprendimų prieimimo spartą ir prieš dviejus metus vykusios diskusijos jų metu mes net negalėjome nuspėti, ko reikės šiandien, kad rimtos priemonės yra visiškai nedekvačios. Aišku, kad patobulinimai vargiai sugebės stipriau padėti dramatiš, pakeisti dramatišką padėtį Europoje. Kalbant konkrečiai apie globalizacijos fondą, mes norime keisti jo veiklos aspektus ir priėmėme sprendimus, kurie yra laikini ir reikia apgalėstauti, jog taip yra. Nenoriu aš laikinumo, mano nuomonė yra kitokia reiktų geriau galvoti apie gilesnius pakeitimus. Ypač reiktų pergalvoti globalizacijos fondo veiklos tikslą ir prasme. Reikia padidinti jam skiriamas lėšas, o komisija nekreipė dėmesio, kodėlgi ne visos lėšos buvo panaudotos. Manyčiau, vargiai kas supranta, kas iš tiesų vyksta būtina, jog išeitumėme už ankstesnio suvokimo rėmų, keistumėme apibrieštys, ypač atleidimo skaičius, galvokime ne tik apie žmonės, kurie bus atleisti, bet galvokime apie tai, kaip tų atleidimų išvengti, reikia galvoti ir apie lydinčiasias priemonės. Maničiau, būtų naudinga turėti aiškę viziją ir aišku suvokimą, ko mes norime iš globalizacijos fondo ir kokios e, papildomos priemonės padės funkcionuoti e, darbo rinkai. Aš suprantu, kad egzistuoja frakcijų disciplina, tačiau aš neįsivaizduoju, kad man gali uždrausti pateikti pakeitimus, nes jeigu jų nebus, tai viskas užtruks dar ilgiau. Mes panašių pakeitimų reikalaujame jau dviejus metus Ir jeigu tylėsime, viskas dar labiau nutols. Todėl aš siūlau teikti pakeitimus. O jeigu ne, kokia alternatyva? Tai ar komisija, ar frakcijos komitete priima sprendimą kartu ir e, priima paskui visas parlamentas bendrą poziciją, kad būtų pakeisti dalykai visiems pritariant, paskui viską reikės gražinti komisijai, po to rinkimai. Tačiau šiaip ar taip aš manyčiau, jog reiktų pagalvoti apie rezoliuciją, nes kitaip piliečiai nesupras, kad mes nuolat kalbėdami apie socialiai orientuotą Europą nieko nenuveikėme, vengėme naujovių. Taigi reikia kažką keisti, kitaip piliečiai mūsų nesupras. Ačiū. Dabar ponė Juknevičienė. Ačiū gerbiamas prezidentė. Iš tikrųjų, aš turėjau ne vieną susitikimą komisijoje e, žymiai anksčiau ir mes jau kalbėjome apie e, tai, kad kriterijai, kurie taikomi e, globalizacijos fondui, E, iš tikrųjų yra per griežti ir jie nepasiteisino vien todėl, kad iš pirmų metų ataskaitos matėsi, kad fondas nėra naudojamas. E, dar daugiau, visi žinom, kad šio fondo peržiūra dabar yra kaip tik tuo metu, kada e, įmonėms, įmonių atleistiems darbuotojams parama reikalinga ne tik dėl globalizacijos apskritai, bet dėl globalios ekonomikos ir finansų krizės ir todėl aš manau kad šio fondo panaudojimas šitoj ypatingoj situacijoj jisai yra labai naudingas labai savalaikis ir aš manau kad jo atidėjimas šio dokumento svarstymas jis iš tikrųjų nepateisins tos priežasties kam jisai yra dabar e, galimas panaudoti. Tai yra ekonomikos ir finansų e, krizės situacijoje, kai įmonės bankrutuoja ir žmonės netenka darbo kodėl aš nenorėčiau sutikti dėl e, mažinimo e, procentų nuo septyniasdešimt penki iki penkiasdešimt kaip ponia štauner siūlo visai ne todėl kad aš atstovauju šaliai kuriai yra aktualu valstybės pinigai kiek jinai prisideda e, aš pasisakau už aukštesnį finansavimą iš europos sąjungos lėšų todėl kad manau kad šio fondo paskirtis ir pinigai kurie patenka į žmonių rankas, turbūt yra retas fondas, kada yra tikrai solidarumas su ES piliečiais. Ir pinigai yra duodami pirmiausia žmogui. Visus kitus fondus mes galim klausti, ar ten reikia didesnio kofinansavimo, todėl kad tie pinigai eina tarpininkais, tuos pinigus E, išsiurbia biurokratijos o šito fondo globalizacijos fondo lėšos yra skirtos žmogui taip mes visi ir pripažįstame kad tai yra solidarumo su europos sąjungos piliečiais fondais, fondas. E, kodėl aš palaikyčiau 24 mėnesių e, pasiūlymą iš Europos, Sąjungo, Europos komisijos vietoj siūlomų ponio Štauner dešimties mėnesių. Iš tikrųjų, e, žmogui susirasti darbą per dešimt mėnesių dabartinėje ekonomikos ir finansų kriziai e, turbūt nerealu ir iš, ištesti tą laikotarpį iki 24 mėnesių, aš manau, yra irgi labai savalaikis sprendimas ir visiškai logiškas, kada žmogui reikia išnaudoti visas galimybės ir susirasti darbą, e, e turėti paramą iš Europos e, globalizacijos fondo, tai yra tikrai geras pasiūlymas. E, vieną e, e pranešėjos pasiūlymą palaikyčiau, jisai nėra esminis E, ir ko gero komisija pati sutiks, e, tai yra e, ketvirtas pasiūlymas, kurį pranešėja prašo išbraukti ir aš manau, kad komisija neturėtų prašyti naudoti šitų pinigų techniniai paramai arba kitokiems, na, sakykime, netiesiogiai E, pinigų naudojimui žmonėms e, darbams. Tai e, šis ketvirtas pasiūlymas, aš sakyčiau, yra savo vietoj ir, ir nereikia komisijai prašytis kokių tai papildomų darbų, analizių arba techninės paramos šio fondo naudojimui. Todėl apibendrinant, aš palaikau visus pranešėjus, kurie sako, kad komisijos pasiūlymas yra geras nematau priežasties, kodėl mes galėtumėm, e, rimtos priežasties, kodėl mes galėtumėm atidėti. Dar daugiau matau labai rimtą priežastį, kad reikia skubėti su šiuo dokumentu ir dabar panaudoti lėšas. Ir dar sveikinu pranešėją, kurį sako, kad šio fondo lėšos gali būti padidintos iki vieno milijardo e, metams. E, tai iš tikrųjų būtų savalaikė parama ES piliečiams ir turbūt jie suprastų, ką mes čia dirbame ir sakytų, kad taip, Europos parlamentas prisidėjo, kad mūsų gyvenimas būtų geresnis. Ačiū. Labai ačiū. Ponas man, paskui ponas Šrioder. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, bent jau šit bei tas pavyko. Tos abejonės, kurios buvo anksčiau reiškiamos e, apie globalizacijos fondą, jų neliko. Anksčiau buvo kalbama, kad duosime šiek tiek pinigėlių ir e, pamiršėme apie tai. Buvo bandomasis laikotarpis. Pinigai buvo, buvo panaudoti ir davė naudos. Tai yra labai svarbus faktas. Taigi esame jau pažengė į priekį. Ypač didelę naudą gavo konkrečiai šių priemonių paliesti asmenys. Reikia galvoti apie mokymus, apie perkvalifikavimą ir prisitaikymą prie naujos situacijos. Nekalbėsiu ilgai, nes mano kolega kalbėjo tikrai ilgai, nuoširdžiai ir išsamei. Bet ponė Štauner mes tikrai turėtumėme palaikyti Jeigu mes sakome apie 500 darbuotojų, reikia pagalvoti, ar nesumažės e, atskirais atvejais skiriamų lėšų, reikia atsižvelgti padėti valstybėse narėse. Taigi devintasis pakeitimas, ar nereiktų kažko keisti. Iš pradžių buvo kalbama apie lėšų skirimą, jeigu darbo vietos yra iškeliamos už ES ribų, o jeigu darbo vietų perkeliamas e, iš vienos ES valstybės į kitą, ar tuomet nereiktų e, skirti pinigų. Toliau kalbama, kad reikia išplėsti globalizacijos fondo taikymą krizių metais. Ir kaipgi reiks atskirti įmonės veiksmus, ar jie atleidžia darbuotojus dėl krizės, ar tai yra tiesiog senai planuotas veiksmas. Aš suprantu sieki kaip įmanoma greičiau nuspręsti. Tačiau mūsų nuomonės pakankamai skiriasi. Nežinau, ar pakaks šiandienos diskusijų skirtumams panaikinti. Tačiau būtina kad e, būtų pinigų e, daugiau, kad daugiau būtų europietiškų pinigų, nes tai padės sukurti didesnį europinę pridėtinę vertę, nes mes panaudosime europinius pinigus Europos šalims, o ne liepsime valstybėms narims dar daugiau skirti. Manyčiau, kad į tą aspektą reikia atkreipti ypatingą dėmesį. Pone Šriuter, ačiū. Man atrodo, jog didžiausias spaudimas egzistuoja dėl to, kokie tai yra pinigai. Pasakysiu, kad mes neturime jokių pinigų šiam fondui. Tai yra rezervinės lėšos. Būtent, jeigu konkrečiais metais lieka laisvų lėšų, tai jos gali būti panaudojamas globalizacijos fondui. Nepamirškime to. Tuomet mes pritarėme tokiam teiginiui ir jau susitarėme šiandien su problemomis, kad biudžete nėra laisvų pinigų ir nuolat yra naudojamos Europos socialinio fondo lėšos. Žinome, kad e, e, to fondo panaudojimas e, užtruko, kol buvo direktyva įgyvendinama, procedūros buvo įsisavinamos ir mano nuomonė komisija pinigus paimdavo tik iš ESF. Taigi situacija yra tokia, lėšos neteina iš kažkur iš išorės, bet iš struktūrinių fondų, būtent iš tų fondų, kurie yra skirti tiesiogiai žmonėms. Kas mūsų laukia ateityje? E, padėtis keisis Europos socialinėme fonde. Jo lėšų skirimo taisyklės yra supaprastintos, taigi laisvų pinigų bus dar mažiau. Antra, du skirtingi dokumentai sieks pasinaudoti vieno fondo lėšomis. Situacija tampa dar labiau įtempta o viskas vyksta situacijoje, kai gali kilti vidinė konkurencija vietoje. Pavyzdžiui, tarp žmonių, kurie dar turi darbo, kurie ir bijo jį prarasti, kurie yra iš kitos pusės ilgalaikiai bedarbiai. Arba žmonėms, kurie buvo ką tik ateišleisti iš darbo ir panašiai. Taigi, jeigu mes padidame lėšas, tai mm, tos lėšos yra fiktyvios, jų iš tikrųjų nėra, nes biudžetas nepadidėja. Jeigu mes skiriame daugiau lėšų globalizacijos fondų, tai reiškia mažiau lieka Europos e, socialiniam fondui. Aš norėčiau, kad mes visi tą suvoktume. Ir e, elgtumėmės atsargiai. Dabar ar panaudojome visas lėšas? Kas kalba, kad nepanaudoja, siūlyčiau kalbėti atsargiau, nes struktūriniai fondai yra panaudojami, o visa tai, kas buvo skirta mm, globalizacijos fondui iš tiesų būtų panaudota, jeigu valstybės narės būtų padariusios visus namų darbus. Toliau manau, jog kyla e, tam tikras pavojus, nes komisija neatsižvelgia į tam tikrus parlamento sprendimus ir neaiškiai formuluoja. Ypač ką reikia daryti, jeigu gamybos vieto, vietos yra perkeliamos ES viduje ir ką reikia daryti, jeigu įmonės yra kažkokiais kitais būdais subsidijuojamos. Aš nežinau, kaip komisija nori tam užkirsti kelią. Ką reikia daryti, jog įmonė nekeliautų per skirtingas valstybės narės ir nesirinktų pinigų kiekvienoje iš jų. Norėsiu komisijos atsakymo. Taip pat, e, kaip reiks pasiekti, jog būtų įmonėse kuriami socialiniai planai, kad jų būtų paisoma kaip kolektyvinių sutarčių dalies. Taigi, kaip siekiama įtvirtinti taisyklių laikymasi ir ar globalizacijos fondas suteiks norimą papildomą socialinį efektą. Taip pat kyla daug abejonių. Aš pasisakau, nes esu viena iš tų, kaip ir ponia Štauner, pirmininkas, galvoja apie atskirus atvejus. Tikrai komisija yra daug padariusi, tačiau ar ne peržengė savo ribų, juk buvo gauta prašymų, e, kurie yra keistoki, bet buvo komisijos patvirtinti ir buvo skirti iš tiesų įmonėms darbuotojams skirti pinigai. Todėl siūlyčiau elgtis atsargiai ir nesutikti su tokiamis priemonėmis, kad būtų vyresniems darbuotojams mokiami pinigai vien dėl to, kad jie daugiau darbo neieškotų. Reikia padėti jiem išlikti darbo vietose. Siūlyčiau vengti tokių dviprasmiškų situacijų. Todėl siūlau atidžiai pažvelgti į kiekvieną formuluotę ir techninės pagalbos aspektai, apie kuriuos ponia Juknevičiane kalbėjo, yra labai svarbus, nes to, tai gali būti, kad valstybės institucijos ar valstybinės įmonės bus subsidijuojamos iš globalizacijos fondo. Mes e, tam nuo pat pradžių prieštaravome. Siūlau griežtinti kontroliuojamasias priemonės – Ir negaliu, negaliu sutikti su nuomenė, jog ne, reikia neteikti pakeitimų, juk yra labai svarbus klausimai. Reikia žinoti, kur panaudojami darbuotojams skirti pinigai, ar jie atitenka tiems, kam skirti, ar yra išsaukoma pusiausvyrą tarp globalizacijos ir socialinių fondų. Tik viską išsiaiškinę, manau, galėsime pakeisti šį dokumentą ir dalis šių apmąstymų yra ponios Štauner pakeitimuose ir ji taip pat turi, aišku, kovoti su valstybėmis narėmis ir ji savo pakeitimais turėtų užtikrinti, kad pinigai patektų tiems, kam jų labiausiai reikia. Ačiū. Oui, monsieur le Président, mes chers collègues. Ačiū, pana pirmininkė. Situacija yra gana surrealistinė. Mes esame raginami persvarstyti e, reglamentą fondo, kuris iš tikrųjų neveikia, tik tai ten keli procentai jo panaudojama. E, krizės pretekstu, kaip jau kolegos sakė, būtų įdomu suprasti, kodėl fondas neveikia gerai. Be abejonės, tai yra e, kiekybinis, e, kiek, kiekybinė nesėkmė ir E, kai kas iš dalies minėjo, kad e, kokybinės sėkmės mes patirties neturime. Na, jeigu tie 18 milijonų panaudotų, panaudoti, ar jie buvo naudingi, ar jie padarė tai, ko mes tikimės iš fondo, iš fondo ar jie padėjo e, darbo netekusiems žmonėms, norėčiau išgirsti atsakymą į šį klausimą. Norėčiau priminti, ką sakiau plenarinėje sesijoje gruodžio 12 dieną. Mes tikimės, kad ši priemonė produktyviai prisidės e, e, reintegruojant darbuotojus. Mes sakėme, kad reikia atsižvelgti į restruktūrizavimo forumo išvadas, kurios buvo labai įdomios. Šiandien e, atsidūrėme, dalyvaujame surrealistinėme diskusijai, debate, ar reikia teikti pakeitimus, ar nereikia, ar reikia daugiau pinigų, ar ne. Bet ar mes esame stikinę, kad jeigu tai padarysime ir jeigu pritarsime komisijos pasiūlymui ar ponios Štauner pasiūlymams, ar mes gausime tinkamą problemos sprendimą, ar pasieksime tikslą, aš nesu įsitikinęs. Na, bet aišku, mes esame atsakingi už pažangą, tačiau klausimas yra, ar mes norime e, šį dokumentą blokuoti ar siekti pažangos. Mes visi sutarėme, kad e, šią priemonę turime siekti pažangos. Turiu du pasiūlymus vienas. Tam, kad galėtume sižvelgti į bendrą situaciją, manau, kad neturėtume teikti pakeitimų, turėtume pritarti komisijai, kaip sakė anksčiau kalbėjusiai. Ir kaip mes siūlėme prieš du metus. Taigi komisija dabar siūlo tai, ką mes siūlėme prieš du metus. Taigi, pirmiausia, sakau, kad turime neteikti jokių pakeitimų, o antra, neturėtume sėdėję sukryžiavę rankas. Norėčiau pakalbėti apie du pasiūlymus. Ponas Pensanį sakė būtent tai, aš manau, ponia pirmininkė, kad turime pateikti pasiūlymą priimti rezoliuciją, kviečiančią e, sukurti realią, aktyvę užimtumo politiką. E, čia klausimas ne apie tai, kaip reikia išleisti milijonus ar milijardus, ar 12 ar 24 mėnesiai būtų. Reikia pasakyti, kad parlamentas nori aktyvios užimtumo e, politikos, reikia nepriimti jokių pakeitimų čia, neteikti pakeitimų ir priimti rezoliuciją. Dar vienas pasiūlymas, e, reikia pagalvoti, kaip surenkti neformalų trialogą su komisija ir taryba, kad atsižvelgtume į kokybinę viso šio reikalo pusę. Taigi, nevilginkime šio reikalo, pritarkime komisijos pasiūlymui ir išsakykime savo poziciją rezoliuciją ir surenkime trialogą. Tack så mycket. Eh, Hasse Ferreira, därefter Steven Hughes. Labai ačiū. Ferreira ir Hughes. Pirmininkė, ponai ir ponios. Aš norėčiau porą asmenių klausimų išsakyti kaip Europos parlamento narys ir ES pilietis atstovaujantis savo šaliai. Pirmiausia, reikia prisiminti, kad egzistuoja labai naudingos priemonės, naudingos tada, kai jos įgyvendinamos. Ir taip gali būti su prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų. Kiek e, žinau, iki šiol bent jau mano šalyje lėšos buvo visai gerai panaudotos skirtos iš šio fondo. Gabrielas Tauner yra teisi, sakydama, kad reikia dar daugiau lankstumo komisijos tekste. Ką reikia daryti? Reikia pagerinti tai, kas jau yra. klausimas, ar yra lėšos, ar galima jas jau iškart panaudoti, ar yra atitinkamos sumos numatytos. Ar, pavyzdžiui, galima iš tikrųjų būtų perėti nuo 50 iki 70, 75 procentų bendro finansavimo. Manau, kad galbūt tą bus galima padaryti, neišleidžiant per daug pinigų. Aš noriu sutikti e, su komisijos pasiūliu, bet man atrodo, kad 75 procentai yra gerai, kai kas sakė 80, bet gal apsiribokime 75. Šiuo konkrečiu atveju 75 procentai yra visai pagrystas rodiklis. Tikriausiai ir praeitie e, reikėjo galvoti apie tokį dydį Manau, kad komisija yra teisi dabar, taip pat uh, užjaučiu ir tas valstybės narės, kurios yra grynosios mokėtos į ES biudžetą. Bet reikia kompensuoti, uh, reikia galvoti, kaip atlyginti finansinės krizės sukeltą žalą. Manau, kad komisija yra teisi, siūlydama 75 procentus, o dėl laikotarpio, po kurio skiriama pagalba kai kurių valstybių narių patirtis rodo, kad dabar pasiūlytas laikotarpis yra galbūt pernelyg ilgas, nors situacija yra ir sudėtinga labai ir poreikiai yra dideli. Galbūt reikėtų sutrumpinti tą laikotarpį. Aš pasižiūrėjau, kur panaudotas mano šalyje fondo finansavimas, kol kas viskas yra gerai, bet krizė dabartinė dar gilės ir dėl to reikia pritarti komisijos pasiūlymui dėl rezoliucijos susijusios su aktyvaus užimtumo politika. Taip, jeigu ji duos pažangos, bet nepamirškite, kad parlamentas keletą mėnesių nedirbs. Ir yra tam tikri dalykai, kurių šiame etape negalime padaryti. Parlamentas būtent porą mėnesių nedirbs. Dėl to Dar noriu pakartoti dabar, kad reikia e, laikyti 75 procentų ribos pasiūlytos. Reikia išlaikyti siūlomą laikotarpį, per, po kurio skiriamas finansavimas reikia mažinti biurokratiją. Ir nemanau, kad parlamentas galėtų kaip nors e, sulėtinti ir silpninti uh, E, komisijos pasiūlymą, kadangi mes dabar išgyvename labai gilę krizę ekonomikos ir finansų srityse. E, žinome, kas vyksta JAV ekonomikoje, e, bankų sistemoje, taip pat ir Europos Sąjungoje. Man regis, kad tai yra labai svarbi priemonė visoms valstybėms narėms, visų valstybių narių atleidžiamiems darbuotojams ir galbūt tai padės šiek tiek bent jiems praradus darbą. Ačiū. E, Pone Figureido, nebijau nutraukit savo dialogą su ponu Hughes, nes jam atėjo laikas pasisakyti. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai. Pritariu visiems, kurie savo, kad mes nebeturėtume užlaikyti to pasiūlymo. Reikia priimti sprendimą kaip galima greičiau. Turbūt prisimate, apie tai kalbėjome koordinatorių posėdėje. Tada sakėme, kad nereikia jokių pakeitimų, kaip siūlė Karen Jons. Ir manau, kad nereikia tų pakeitimų iš tiesų. Tačiau aš matau, kad pranešėja pateikė gana konkrečių griežtų e, nuostatų, kurios išdėsios pakeitimuose. Man atrodo, kad gal jį persvarsti savo poziciją. Reikia kaip galima greičiau rasti lėšų, nes finansų krizė reiškėsi jau dabar. Dėl to reikia galvoti, ką daryti su jos padariniais. E, E, ponai Panzirė išdėstė taip pat labai įdomių minčių, reikia kaip galima greičiau e, parengti planą ir galbūt e, rezoliuciją pasiūlyti plenarinės sesijos darbo tvarkiai, nors darbų jau ir taip numatyta labai daug. Bet mes turime būti aktyvus. Ačiū, ponė Lin, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu tik pritarti kolegoms ir pritariu Stevenui, kad uh, pranešėjas pakeitimai 11, 26, 27, 11, kodėl sumažinama nuo 9 iki 6 mėnesių. Iš ties, kai mes kalbame e, nuo 25 e, iki 50 procentų, tai Mes krizės metu norime turėti kiek įmanoma daugiau pinigų tiems žmonėms, kuriems jų labiausia reikia. 27 pakeitimas sak, siūloma e, nuo 24 iki 10 mėnesių sumažinama. Nesuprantu, kodėl norima tą padaryti, juk reikia e, siekti, kad šie fondai būtų kaip įmanoma paprasčiau panaudojami. Ir Aš manau, jog jei jūs pakeisite savo pakeitimus, tuomet dalis iš mūsų atsisakys ketinimų siekti, pateikti savo pakeitimus, tačiau tikrai visos politinės frakcijos turi susėsti ir susitarti dėl to, kokią strategiją vadovaujasimės darbuose. Ačiū. Oui, je crois, comme beaucoup de collègues, qu'il nous faut être... Euh, Ponas Dezir. Ačiū, ponė pirmininkė. Galime elgtis pragmatiškai ir pasiekti, jog parlamentas daugiausia padarytų tais metais, kai įmonės išgyvena restruktūrizaciją, kuri beje prasidėjo e, prieš krizę, bet įmonės galėtų išgyventi ir tą globalizacijos krizę, ypač automobilių sektorius susiduria su dideliais sunkumais. Kaip kolegos sakė, kriterijai yra pernelyg griežti. Reiktų bandyti e, jei juos keisti, žinoma, iki šiol viskas tarsi veikė, bet dėl restriktyvių kriterijų nepakankamai sėkmingai. Tikrai e, įvairios nuomenės buvo išsakytas, kai kurie nori daugiau, kai kurie nori daugiau atsargumo, viską galiu aš suprasti. Tačiau ar mes pagalvojame apie fondo socialinį pagrindą? Ar šis fondas neturėtų krizių metais veikti kaip kažkoks socialinis instrumentas skatinantis užimtumo politiką? kad fondas reaguotų ne tik į globalizacijos sukeltą krizę, bet ir į kitas krizės. Ir kaip buvo teisingai pažymėta, gal pirmininko vardu reiktų priimti parlamento rezoliuciją ir referuoti apie tam tikrus ateities pagidavimus, paprašyti iš komisijos imtis iniciatyvos keisti fondo pritaikymą, ypač tuo metu, kai žmonės tiek daug konkretaus tikisi iš ES, kad jį ims kažką ir labai aiškaus padarys. Ir jeigu ES neįjungs savo subvencijų subsidijų mechanizmo, tai kyla nacionalinė pagunda viską sustvarkyti valstybėms savo viduje, iškreipant konkurenciją ir panašiai. Turėtų ES elgtis drąsiai, nedvėjoti be reikalo. Man atrodo, jog reikia panaudoti didžiąją fondo lėšų dalį Ir mm, paprasčiausia dar kartą siūlyčiau pergalvoti e, fondo egzistavimo prasme. Labai ačiū. Prieš suteikdama žodį komisijai norėčiau pasakyti apie savo nuomonę, nes, kaip sakė ponas Hughes, šis klausimas jau buvo aptartas koordinatorių. Mano šalyje sakoma, kol žolė gerai auga, e, miršta karvės. Taigi, kol mes čia plirtame ir diskutuojame apie šias problemas, rimtos problemos kyla e, kitur. Ir dabar situacija yra tokia, kaip sakė ponas Peneida, e, situacija keičiasi labai greitai ir mes turime veikti greitai. Europos piliečiai neturi kantrybės, kol mes e, visas detalės aptarsime. Galime turėti įvairių nuomonių, skirtingų nuomonių. Galime sakyti, kad norime bendresnio požiūrio. Galime sakyti, kad reikėtų griežtinti salgas. Visą tai galima aptarti, dėl visko galima diskutuoti. Bet e, tą diskusiją reikia pasiverti pagal piliečių lūkesčius. Jie nori, kad mes šiuo kritiniu metu reaguotume, veiktume. Mums pavyko e, išspręsti socialinio fondo problemas, mes priemėme pozityvų sprendimą be jokių pakeitimų, mes supratome, kad e, mes turėjome elgtis skubiai. Tas pats tinka ir globalizacijos fondui. Taip, socialinis, socialinis ir globalizacijos fondai yra gana nedideli, bet kai kalbame apie politinį signalą, kurį turime pasiūsti, tai yra labai svarbu. Piliečiai turi žinoti, kad mes visi turime imtis veiksmų. Patys piliečiai taip pat. Nes viskas turi vykti nacionaliniu lygiu. Turime priemonės socialinį fondą, globalizacijos fondą. Tai yra ribotos priemonės, bet mes juos turime ir jie yra svarbus žmonėms, kurie iš to gauna naudos ir jie yra svarbus signalo prasme, signalo pasintimo valstybėms narėms prasme. Taigi taip, aš pritariu tiems, kurie sako, kad galime aptarinėti detalės, bet galų gale, ar mes turime laiko vilkti kojos svarstydami šį dokumentą. Taigi, dar kartą laikas praeis ir bus per vėlų. Krizė įvyko, vis daugiau žmonių praranda darbą ir kai tai nužengs per toli, tie žmonės ateis ir paklaus mūsų, ką mes padarėme. Išgirsime, kad Europos parlamentas nepadarė savo darbo, kalbėjęs, kalbėjęs ilgiausiai apie įvairias priemonės, bet nieko iš to neišėjo. Taip, buvo pateiktas klausimas, galbūt reikėtų patvirtinti rezoliuciją, galbūt, bet noriu pasakyti dar vieną. Šyrit rytą kai kalbėjomės apie užimtumo darbę, gairias, angliškai pasakėme, kad dėl krizės e, masto komisija turi būti pasirengusi imtis išskirtinių priemonių, skaitant prieigos palengvinimo prie globalizacijos fondo, kuris turėtų paremti darbuotojus įvairiose situacijose, įskaitant laikinai dirbančiuosius, kurie prarado savo darbo vietas ir taip toliau. Taigi, mes patvirtinome e, šią poziciją gairėse šį rytą. Mes jau išdėstėme savo poziciją ir laukiame, kol komisija imsis veiksmų šią kryptimį. Negalima vieną signalą siūsti iš ryto, o po pietų jau visai kitą. Reikia būti nusekmėms. Ir aš manau, kad komisija pateisina e, lūkesčius, kuriuos mes išreiškėme šį ryt balsuodami dėl užimtumo gairių. Taigi norėčiau steigti žodį komisijai. Ačiū. Komisijos pasiūlymas pakeisti AGF e, reglamentą yra labai svarbi ekonomikos gaivinimo plano dalis, e, plano, kuris buvo pristatytas pernai. Ir čia yra įvairių priemonių, kurios yra tikslios, ribotos ir tikslinės, skirtos konkrečioms problemams. Šis pasiūlymas yra visiškai, visiškai atitinka e, tokį požiūrį. Dėl tos priežasties komisija pareiškė norą, kad pakeitimas būtų patvirtintas greitai, kad labai greitai galėtume pradėti taikinti EGF. Mes pasirinkome įvairius dalykus, būtent ką pakeisti, ką kaip, kaip panaudoti plačiau šitą fondą ir e, e, pateikėme ribotą laikę tikslinį pasiūlymą. Pasikalbėjo su valstybinės narėmis. Mes klausime valstybių narių ir socialinių partnerių, kur yra problemos, kas riboja fondo panaudojimą, kur yra kliūtis panaudojant fondą. Mes išklausėme jų ir tas idėjas įtraukėme į savo pasiūlymą. Mes taip pat užtikriname, kad fondas atitiktų pradinę fondo e, idėją, būtent e, paremti darbą praradusius darbuotojus dėl globalizacijos. Ir mes liekame tojose pačiose ribose, e, kad tai būtų pinigai žmonėms praradusiems darbą, Mes turime pateikėme pasiūlymą, kad tai būtų galima padaryti lengviau ir paprasčiau ir todėl vėl pateikėme pasiūlymą jūsų svarstymui. Ačiū, ponia pirmininkė. Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till fru Stauner för att avsluta diskussionen. Varsågod. Dabar ponia Stauner apibendris diskusiją, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Tikrai ačiū už tokią gausą gausą pastabų, nuomonių. Aptarsiu tik keletą iš jų. Kolegos Fidureido gaila nebėra, ką tik jį išėjo. Reikia paaiškinti ir mano komisija patvirtinti, jog fonda lėšos nebuvo naudojamos restriktyviai, ribojančiai. Ir e, kolegė Šrioder buvo puikiai informuota. Sakyčiau, kad buvo daug prašymų ir jie buvo patenkinti, nors aš jų tikrai, dėl jų tikrai būčiau suabejojusi. Taigi tie 18 milijonų nėra paaiškinama tuo, kad buvo nenorima duoti e, pinigų iš fondo. Tai nutiko dėl kitų priežasčių naujas instrumentas, todėl reikia laiko, kol jis bus tinkamai įgyvendintas valstybėse narėse. Manau, komisija patvirtins. Mes netgi mokėjome išmokas šeimoms, ko, o tai tikrai negali būti fondo tikslas ir ateityje to tikrai nebus. Šis instrumentas neturi atpalaiduoti valstybės narės nuo atsakomybės nuo pašalpų šeimoms ir panašių dalykų. Fondo tikslas yra netoks. E, visiškai pritoliu kolegai e, Panceri, kad globalizacijos fondas vienas negali išspręsti glob... E, finansinės krizės, tai tiesiog vandens lašelis ant įkaitusio akmens ir negalima sukelti panašių lūkesčių viena, ko mes norime, mums reikia tokios politikos, kuri padėtų užtikrinti, jog nebūtų masinių darbuotojų atleidimų. Tačiau ir nuo šio tikslo mes esame pakankamai nutolę. Valstybės narės prie jo taip pat nepriartėjo, kadangi per nelik mažai skiriame, skiriame dėmesio socialiniai, europiniai dimencijai ir tą mes darome nuolat gailą, kad komisija savo pasiūlymuose daugiau dėmesio kreipia į ekonominius ir finansinius aspektus, o ne į socialinį klausimą. Toliau, kodėl buvo sumažinta nuo 24 iki 10 mėnesių. Taigi, ko mes norime iš globalizacijos fondo? Ir mes tikrai nenorime sukurti ilgalaikio subsidijų mechanizmų. Mes norime instrumento, kuris padėtų greitai, bet trumpai. Aš nežinau, kokia yra mm, situacija e, jūsų gimtinėse, kuomet žmogus pripažįstamas, kad jis ilgą laiką neturi darbo. Mano gimtinėje tai yra 24 mėnesiai ir tuomet asmo gali pretenduoti į socialinio fondo lėšas ir reiktų nepamiršti to. Aš šyrit kalbėjau, jog negalime supainioti socialinio ir globalizacijos fondų, nes e, tai lems, jog mes nesuvoksime, apie kokįgi instrumentą kalbame ir remsime tos pačius tikslus iš skirtingų instrumentų. E, ponas Man, kuris kalbėjo apie globalizaciją ir darbo vietų iškėlimą, Tai globalizacija gali reikšti beveik bet ką. Ir, kaip matau, čia mūsų mintis jau ketinama parodyti visiems, tačiau grįžkime prie reikalo. E, globalizacija yra mums visiems rūpima problema. E, kolegė Šriuder kalbėjo apie darbo vietų perkelimą ES viduje ir kad reiktų skirti tokias pat lėšas, kaip ir kitais atvejais. Pasakyčiau, kad globalizacijos fondas, jame esančios lėšos yra paėmamos iš kito socialinio instrumento, kad lėšos neatsiranda iš kažkur iš šalies, nepamirškime to ateityje. Iki šiol e, patvirtinti atvejai lėšų skirimui buvo e, pakankamai dosnus, sakyčiau. Ir taip nutiko dėl pakankamai griežtos mūsų pirmininko pozicijos, jis nenorėjo eiti į kompromisus. Aišku, atskirais atvejais mes gal kažką gero ir padarėme, tačiau mes turėtumėme ne tik stengtis daryti gerą žmonėms, bet jiems ir padėti ilgalaikėje perspektyvoje. Ir nenorėčiau, kad mes keliautumėme iš kaimo į kaimą ir dalintumėme visiems pinigus. Reikia suvokti, kad mes žmonėms daliname jų pačių pinigus ir būtina užtikrinti jų protingą panaudojimą. Ir mes čia dar turime daug ką nuveikti, globalizacijos fondas tik yra pačioje savo funkcionavimo pradžioje. Ačiū. Labai ačiū, ponė Štauner. Dėl pakeitimų pateikimo termino, dėl reglamento. Jis yra vasario 13 dieną. Diskusiją šiuo klausimu baigiame. Ačiū. Kitas darbo tvarkės klausimas, kurio nuomonės pranešė yra ponė Madeira. Tai yra sauga, sveikata darbe, e, neščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų atžvilgių. Prašom, poniai Madėrai žodis. Labai prašau išeinančių iš salės tą padaryti tyliai, nes mes tęsėme darbą. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie pirmosios diskusijos šiuo klausimu. turime direktyvą, kurioje siekiama įvesti keletą naujovių. Tam, kad būtų įtvirtinti moterų vyrų lygimės klausimą, kaip kad numatyta sutarties 113 straipsnėje. E, taip pat gal reikia galvoti apie vienodų sąlygų taikymą darbo rinkoje. Čia reikia padaryti dar daugiau ir šio pranešimo tikslas kalbėti apie tai. Pirmininkas, prašom laikytis tylos. Kaip aš sakau, mums dabar reikia pabandyti užtikrinti tikrai vienodas galimybės ir tą reikia taikyti e, moterims, kai jos pasirenka, e, kaip gyventi. E, Neštumas, vaikų gimdymas yra moters gyvenimo dalis, taigi reikia leisti moteriams vystytis, gyventi pilnakraujiškai kaip asmenybėms ir kaip darbuotojams. Dažnai moteris pasirenka šeimą arba karjerą ir labai sunku suderinti abu dalykus. E, vyksta tarsi e, vidinė kova tų, dėl tų pasirinkimų. Šiuo pasiūlymu siekiama įveikti šį sunkumą aišku, moteris turi teisę į motinystę, tuo pačiu metu jos turi teisę į darbą. Mes bandome padaryti taip, kad moteris galėtų ir turėti vaikų, ir išlikti darbo rinkoje, ir kad jos turėtų garantijų dėl savo darbo vietos. Taigi mes pasisakome už laisvę pasirinkti ar turėti vaikų ir kad e, neiškiltų grėsmė uh, tokiu atveju dėl darbo. Taip pat reikia galvoti, kad moterų ir sveikata turi būti e, rūpinamasi. Reikia atsižvelgti į visus dalykus - motinystę, šeimą, darbą, e, psichinę ir fizinę sveikatą. Ir reikia pabrėžti taip pat laisvo pasirinkimo svarbą, nes dabar moteris patiria stresą darydamos pasirinkimus. Tokie yra pagrindiniai direktyvos akcentai. Tačiau problemų siekiant suderinti viską yra ir direktyvoje apie tai kalbama. Direktyvą reikėtų statyti į vieną gretą su direktyva dėl, dėl savarankiškai dirbančių žmonių ir dėl tėvystės atostogų. turėtume paskatinti geriau dalytis pareigomis tarp tėvų, kad abu tėvai galėtų laisvai nuspręsti, ką jie nori daryti, e, kai gimsta vaikai ir kai norima toliau dirbti. Dabartinėje situacijoje yra daug kliūčių, neleidžiančių laisvai pasirinkti. Aišku, Mes pasisakome už tai, kad būtų padidinta, pailginta atostogų trukmė nuo 14 iki 18 savaičių, šešios savaitės yra e, gimdyvėms privalomas atostogų laikotarpis. Ir pranešime aš kalbu apie priežastis, kodėl to reikia. Taip pat norėčiau pabrėžti ir pareigų svarbą susijusių su motinystė. Mes kalbame apie gyventojų senėjimą, e, gyventojų skaičiaus mažėjimą, žemą gimstamumo lygį Europos Sąjungoje. Taigi motinystė vaidina labai svarbu socialinį vaidmenį. kaip minėjau, yra trys problemos - gyventojų senėjimas, e, gimstamumo mažėjimas, e, gyventojų skaičius mažėjimas. Bet taip pat e, reikia galvoti, kad moterys turėdamos, gimdydamos vaikus turi ir kitų teisių. Reikia galvoti, kad jas reikia skatinti gimdyti vaikus ir taip pat naudotis tomis kitomis teisėmis, kaip kad galimybė dirbti toliau išsaugoti savo darbo vietą. Reikia pasiekti, kad moteros nebūtų iš... atleidžiamos iš darbo e, praėjus tam tikram laikotarpiu moteris turi e, turėti laiko prisidengti prie naujos situacijos, turi turėti galimybę tęsti e, darbą. Mes bandome užtikrinti jaunų moterų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Raginame įvairias organizacijas, bendrovės suteikti moterims sudaryti moteriams galimybę mokytis neštumo laikotarpiu po gimdymo, jeigu to būtina išlaikyti jų darbo vietoms. E, šešios savaitės privalomos atostogos yra labai svarbios dėl maitinimo krūtimi, tai yra labai aišku. Reikia svarbu į labai svarbu įtvirtinti tą teisę ir reikia tų šešių savaičių po gimdymo, kad moteris e, prisitaikytų prie naujos situacijos, e, plus dar e, šešios savaitės, kurios irgi yra labai svarbios ir moteris neturi būti atleidžiamas iš darbo tuo metu ir turėti galimybę tęsti savo karjerą. Dar vienas dalykas – Labai svarbu e, užtikrinti visokiojopą neščiųjų apsaugą darbe. Kalbu apie darbo laiką. Negalima taikyti e, naktinio darbo režimo ar intensyvaus darbo režimo. Taip pat radiacija, e, žalingos kenksmingos medžiagos bet kas, kas yra labai kenksminga e, vaisiui, turėtų būti dalykai, e, su kuriais moteris neturėtų turėti tiesioginio kontakto. Reikia užtikrinti, kad e, nieščios moteris netaptų nereikalingos rizikos aukomis darbo vietoje. praėjus 18 savaičių, kai nedirbama. E, to, tos savaitės, tas laikas e, būtinas pristatyti prie naujų aplinkybių, po to moteriai turi būti suteikiama galimybė vėl priprasti prie darbo vietos. per 18 mėnesių, 18 savaičių, atsiprašau, gali uh, atsitikti daug kas ir uh, tas laikas gali atsiliepti moters karjerai. Į tai darbdaviai turėtų atsižvelgti. Kaip sakau, reikia galvoti, kaip uh, moteriams prisitaikyti prie naujų sąlygų ir toliau siekti karjeros po to laiko tarp, kai jos nedirbs. Dar vienas svarbus dalykas. Komisija siekia e, palaikyti moterų pajamų lygį motinystės atostogų metu. Komisija yra pateikusi pasiūlymų dėl to. Pajamos turi būti užtikrintos motinystės ar tėvystės atostogų metu tuo pačiu metu negali būti pakengta ir asmens išėjusio matnystės ar tėvystės atostogų pensijų teisėms. Per, 18, per tas 18 savaičių reikia išlaikyti pensijų teisės, nes jeigu nebus mokama įnašų, per 18 savaičių, tai gali turėti irgi įtakos pensijai vėliau. Pareigų pasidalimas tarp tėvų. Praktiškai tai yra sudėtinga, bent jau sprendžiant iš to, kas parašyta direktyvoje. Komisija bando apriepti šį dalyką, taip pat kalba apie darbdavių pareigas vaikų susilaukusių, nesnei vaikų susilaukusių darbuotojų atžvilgių. Komisija bando užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į abu tėvus, kaip neseniai susilaukusius e, kūdikio. Ir e, taip pat e, daroma nuoroda į jau egzistuojančius e, teisės aktus šioje srityje. Reikia galvoti, kaip iš tikrųjų suderinti asmeninio gyvenimo darbo dalykus ir jų, užtikrinti jų pusiausvyrą. Ši direktyva netaikoma savarankiškai dirbantiems Tačiau manau, kad ji svarbi jų atžvilgiu. Reikia pripažinti teisingumo labui ir savrankiškai dirbančių žmogų, žmonių teisės. Dėl to aš siūlau naują straipsnį. Kiekviena valstybė narė turi atitinkamai pakoreguoti savo teisės aktus ir užtikrinti kad savarankiškai dirbančiųjų interesai nebus pamiršti. Interesai e, jų kaip tėvų. Tačiau kiekviena valstybė narė pati turi nuspręsti, ką daryti, nors tai galbūt paskatintų pozityvų požiūrį. Galiausiai Norėčiau pasakyti, kad egzistuoja tarptautinės darbo organizacijos rekomendacija paskelbta 2002 metais. Joje kalbama apie tai, kad per pirmąjį gyvenimo pus, pusės metų laikotarpį kūdikiai, kūdikiams labai svarbu, kad e, motina juos maitintų krūtimi. Tai yra labai svarbu kūdikių sveikatai. Jeigu motina pasirinka maitinti kūdikį krūtimi, tai reikėtų numatyti galimybę dar šešioms savaitėms suteikti atostogas iš viso tą laikotarpį pratesiant iki 24 savaičių tam, kad e, būtų galima užtikrinti maitinimą krūtimi pusę metų, šešis mėnesius. ES ši nuostata yra labai svarbi. Ir šiek tiek užsiminiau apie kitą dalyką pradžioje. Dabar noriu jį išplėsti. Kai žiūrime į motinysės atostogas, reikia pasižiūrėti ir į kitas atitinkamas direktyvas ir siekti, kad jos būtų veiksmingai įgyvendinamos. Taip pat reikia nepamiršti, kad jos nusako tik minimalius reikalavimus pagal Barcelonos susitarimą. Valstybės narės yra prisėmusios tuos įsipareigojimus arba minimalius standartus. Ir reikia žiūrėti, kad viskas būtų įgyvendinama, kas numatyta direktyvose. Valstybės narės yra patvirtinę tos e, reikalavimus, standartus ir reikia jų laikytis. Labai ačiū. Labai ačiū. Srašiau turiu tris norančius pasisakyti, pana Štauner, po to Pana Lin, pirmiausia, pana Štauna. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pranešėja, jūs sakėte, kad motinystė yra neatsiejamai susijusi su moters esybė, tai tikra tiesa, bet ES nėra įprasta jaunoms moterims susilaukti vaikų, ir reikia keisti šią tendenciją. Ypač e, reikia galvoti apie tą situaciją, kai kompetitinga moteris e, turi atsisakyti darbo, jeigu nori pastoti, ji dažnai turi rinktis ir negalima e, apsunkinti jai pasirinkimo. Motinystės atostogų prailginimas Reikia pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse narėse tokios atostogos trunka net trejus ketverius metus, bet nepamirškime ir tėvystės atostogų, kad ne tik mamos, bet ir tėčiai galėtų pasinaudoti atostogomis vaikų auklėjimui. Reikia pagalvoti, kad ateityje komisija galvotų, jog mamos ar tėčiai po vaiko gimimo e, po kažkurio laiko siekia grįžti į darbą, bet kartais jie nenori grįžti į darbą. Todėl reiktų mm, suderinti tos skirtingus aspektus. Komisija siūlo šešias savaitės po gimdymo privalomas e, padaryti. Aš svarstau, ar nereiktų, kad e, prieš numatytą gimdymą būtų skirta kažkiek e, dekretinių atostogų, kad e, moteris galėtų kažkiek savaičių nedirbti. Ir manyčiau, kad jeigu laikas iki gimdymo būtų pernelyg ilgas, e, ilgai, kad nedarbo laikas iki gimdymo būtų pernelyg ištestas, darbdaviai spaustų mamas būsimasias negimdyti ar neiti atostogų, kalbant į apsaugą nuo atleidimo. Aš čia išvelgiu pavojų, kadangi tokia apsauga baigėsi tą pačią dieną, kai baigėsi motinystės atostogos. Todėl darbdaviai bus pakankamai pra, paprasta atsisakyti e, mamos, kadangi moteris e, grįžta po pertraukos e, prie, prie darbo, tačiau gali pavėluoti dėl šeiminio aplinkybių ir panašiai, taigi darb, darbdavys gali nesunkiai ją atleisti. Todėl siūlau apsaugą nuo atleidimo iš darbo ištęsti bent, dar, bent keletą mėnesių po motinystės atostogų pabaigos. Pranešėja e, įtraukia pakeitimą dėl pensijos, tikrai puikia mintis, tačiau gal formuluotė yra netgi per silpna sakoma, kad motinystės atostogos neturi padaryti neigiamos įtakos busimamosios pensijos dydžiui. Aišku, galima suformuluoti e, kitaip, kad reiktų, jog motinystės atostogos būtų įtrauktas į darbo stažą. Manyčiau, jog tai padės e, visoms moterims, kurios dirba ir neketina atsisakyti motinystės. Ačiū. Labai ačiū, panelin, po to panešriotar. Ačiū. Čia sėdžiu klausausi, nusigandusi, kad mes norime paversti moteris, priversti moteris e, imti šešių savaičių atostogas po gimdymo prieš ar po Tai juk iš tikrųjų pačių žmonių reikalas, ne mūsų reikalas ES ar kam nors kitam diktuoti, kad kažkas turi būti privalomai imti atostogų. Jeigu moteris pasirenka grįžti į darbą, tai turi būti jos reikalas. Jeigu jos pasirenka dirbti iki e, likus savaitėj, panašiai iki gimdymo ar iki pačio paskutinio momento, tai yra jų pasirinkimas, negalime diktuoti tokiu mastu Aš iš tiesų net iš nuostabos išsižiojau. Aš visada manau, kad bendra atsakomybė yra svarbi. Žinau, kad e, apie tai jūs kalbėjote ir taip parašyta jūsų pranešime, kalbant apie e, bendrą tėvų, bendras tėvų atostogas. Jūs e, manau, kad teisingai jūs sakėte, kad reikia e, žvelgti visas direktyves ir tėvai patys apsisprendžia, kuris tam tikrą laiką prižiūrės kūdikį. Labai dažnai pats tėvas nori rūpintis kūdikiu kartais iš karto po gimdymo, kartais motina nori būti namuose su vaiku. Taigi reikėtų bendriau į tėvų atsakomybę žiūrėti. E, aš e, Tikrai manau, kad tėvai turi teisę e, kurti ryšį su kūdikiu kaip ir motinas. Apsauga nuo atleidimo iš darbo. Aš suprantu argumentaciją, kodėl apie tai kalbama, bet tai gali sukurti problemų žmonės, nes e, jeigu dar labiau tokią apsaugą sustiprinsime, bus dar daugiau užimtumo tribunolų bylų, nes kas buvo atleistas dėl to, kad e, neturėjo pakankamai įgūdžių, o ne dėl to, kad tai būtų susijęs su neštumu ar gimdymu. Savarankiškai dirbantis. Puikiai mintis įtraukti savarankiškai dirbančiuosius, bet kaip tai veiks, kas už tai mokės. Ir norėčiau kad plačiau visą tai išdėstytumėte. Junktinėje karalystėje mes turime e, motinystės e, pašalpą ir motinystės išmokas. Pašalpa, jeigu mokama, jeigu neturi darbo, jeigu yra mokamos kažkokios tai draudimo įmokos. Jeigu E, įtrauksime savarankiškai dirbančias moteris, e, jeigu jos turi vaikų, ar jos turės mokėti e, draudimo įmokas, didelės įmokas, kad būtų tokio pačio dydžio kaip ir dirbančiųjų įmokos. Taigi, kaip visą tai veiks praktikoje, jeigu pažiūrėsime į vairias valstybių narių tradicijas, kaip mokamos pašalpos ar išmokos. Ar jūs sakote, kad mokesčių mokėtojai turėtų už savarankiškai dirbančiuosius sumokėti, nes tada kils problemų. Nes e, dirbantieji sakys, kodėl mes turėtume e, savo mokesčiais mokėti būtent už tai, kai savarankiškai dirbantieji gali patys apsispręsti, kada jie dirba, kada jie nedirba ir atitinkamai pasinaudoti tuo laiku savo motinystės atostogams Manau, kad dėl to kils daug problemų, nebent mums pavyks sužinoti, kai visą tai vyks praktikoje. Aš neprieštarauju, kad būtų e, direktyva taikoma ir savarankiškai dirbantiesiems, tačiau nematau mechanizmo. Jeigu galėtumėte paaiškinti, kaip valstybės narės e, gali patkeisti savo įstatymus, kad laikytųsi direktyvos nuostatų, galėtume pagalvoti apie tai, tačiau manau, kad tai gali sukelti nemažai problemų. Taip, Dabar e, dėl neprivalomo laiko, kai moteris pastoja, manau, kad tai, mm, tai gali sukelti verslui problemų, įmonėms problemų ir e, planuojant savo darbo jėgą. Jeigu jos gali bet kada pasirinkti kažkokias atostogas e, bet kuriuo metu. Su daug ko aš aišku sutinku, bet manau, kad mechanizmas turi būti aiškesnis, kaip tų tikslų būtų galima pasiekti, turėtų būti aiškiau ir kaip mes užtikrinsime, kad nebūtų toks poveikis, jog tada, kad įmonė sakys, kaip yra padarę anksčiau, mes nepriimsime tam tikrų moterų į darbą. Žinoma, galima kalbėti ir apie antidiskriminacinius teisės aktus, bet reikia pasitengti sukurti vienodas teisės tiek tėvams, tiek motinams. Man atrodo, yra situacijų, kai tam tikro amžiaus moteris nelabai e, priimamas į darbą, tik tai dėl to, kad jų amžius yra tam tikras. Taigi reikia bandyti sukurti e, vienodas sąlygas ir vienodas teisės tėvams ir motinams. Pane Šrioter. Ja, vielen Dank. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai daug yra teisingų dalykų ponios Madeiros pranešime ir pakeitimuose. Vienintelis probleminis aspektas būtent yra tėvystės ir motinystės atostogų kombinavimas. Motinystės atostogos e, galioja visoms moteriams, tačiau ne visos moteris yra ištekėjusios ar turi partnerius. Yra moterų, kurios vienos augina, gimdo vaikus. Reikia atsižvelgti ir į šį aspektą. Taigi, mes kalbame apie tai, kad e, tėvystės atostogos yra reglamentuojamos kitame teisės akte. Aš čia viską suprantu. Ir kai kurios valstybės narės puikiai yra susitvarkusios su tėvystės atostogomis, tačiau mm, kyla problemų dėl moterų, kurios nori auginti e, vaiką vienos. Ir aš patikiau savo pakeitimą, nes siekiu apginti e, tokias moteris, ypač jų E, sveikatą darbo vietoje, kadangi jos iš karto turi grįžti mm, į darbą ir nuo 6 iki 12 mėnesių prailgintas laikotarpis būtent panaikina tą neteis, neteisybę. Ir būtent dėl to mes šį pakeitimą palaikome. Ir noriu pasakyti, kad ši direktyva, skirtingai nei kiti dokumentai, galios visoms moteriams, kurios ketina tapti motinomis. Ir mes turime rūpintis jų visų sveikatos apsauga. Tačiau reikia palikti joms galimybę pačioms apsispręsti, kada jos nori pasinaudoti suteiktų laiku, kaip jos jo naudosis, nes moterų savijauta po gimdymo gali varijuoti. Ir manau, kad e, toks laisvesnis reglamentavimas būtų geriau, toliau tolesnė kvalifikacija, iš tiesų geras aspektas, kyla pavojus, jog e, moteris grįžusi nebesugebės dirbti to darbo ar bus perkelta į kitas pareigas. Dabar norėčiau pasakyti, jog nereikia susilpninti kai kurių formuluočių, kur reikia palikti griežtas komisijos formuluotės, būtina labai griežtai ir e, aiškiai reglamentuoti moterų bei motinų teisės ir jokių išlygų negali būti. Ačiū, pane Plano, po to pane Tomaševska doresc să îi mulțumesc și doamnei raportor Madeiraș. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu nuoširdžiai padėkoti jums ir e, pranešėjai. Manau, jog patobulinimai, kurie daromi iš šio pranešimų, yra labai geri. Man taip pat patinka mintis, kad motinystės atostogų laikas bus prailgintas iki 24 savaičių. Tai svarbu ir padės užtikrinti normalų vaiko vystimasi, o prailginimas keturiomis savaitėmis yra nepakankamas. Pagalvokime, kad daugelį valstybių narių yra jau daug ilgesnės motinystės atostogos ir kuklus pasiūlymas vargiai būtų traktuotinas kaip pažanga. Be to, direktyva turi būti įgyvendinta per dviejus metus nuo prieimimo. Dar reiktų tarti keletą žodžių apie apsaugą moterų, kurios yra išėjusios motinystės atostogų. Komisija e, sako, kad darbdavys turi raštu išdėstyti motyvus, kodėlgi jis nori atleisti tokią moterį iš darbo ir dar mm, ši situacija turės būti tinkamai išnagrinėta. Bent jau Rumunijoje darbo inspekcija yra nustačiusi įvairiausių pažeidimų, o nediskriminavimo tarnyba e, taip pat konstatavo, kad darbdaviai nekarta išdėstydavo pakankamai pasvertus motyvus ir nutraukdavo darbo sutartį su um, moterimi, kuri yra motinystės atostogose. Todėl turime suvokti, kągi reiškia tie gerai pasverti motyvai. Kitaip, kitu atveju aš tikrai neprieštarauju pakeitimams ir ačiū už pasisakymą, laiką pasisakyti. Taksimikė, Tomaševska. Labai ačiū, pane Tomaševska. Labai ačiū. Noriu pakalbėti dviem klausimais. Pirmasis susijęs su tuo, ką minėjo ponė Lin, tai yra mechanizmai, gyvenimo mechanizmai, kaip išmokėti pensijas kurios turi vaikų ir dirba trumpiau. Šis klausimas yra labai svarbus, turime apie, pagalvoti apie tokius mechanizmus ir svarbu, kaip tai bus organizuota. Noriu pasakyti, kad yra tam tikras socialinis neteisingumas, nes moteris, kurios turi vaikų, ypač jeigu jų turi daugiau, jos negali dirbti ilgesnį laiką. Ar jos turi pinigų, ar neturi pinigų priklauso nuo to, kur jos gyvena. Priklausomai nuo e, pensijų sistemų ir ateityje jos po to neturi, negauna pensijos ir tada jų vaikai juk e, per įvairius mokesčius sumokės už uh, didesnės pensijas toms moteriams, kurios e, neturėjo vaikų ir neaugino naujos kartos. Tai yra neteisinga. Taigi aš manau, kad reikia specialių mechanizmų. Tai yra viena, o antra, e, motinystės atostogų prailginimas. Manau, kad vaikų maitinimas krūtimi <clears throat> padeda vaikų, vaikams vystytis geriau, jie būna sveikesni ir tai naudingiau visuomeniai. Jau nekalbant apie kitus šio pat, tokių ilgesnių atostogų pateisinimus, tai yra motinai galimybė atgauti jėgas ir taip toliau. Taigi aš pritariu šiems pasiūlymams. Labai ačiū. Komisija. Panašiot. Ja, vielen Dank. Ähm, äh, ich möchte mich. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai. Ji pateikė daug gerų pasiūlymų. Labai išsamei išnagrinėjamas komisijos pasiūlymas. Šiandien ir dabar tikrai negalėsiu pakomentuoti kiekvieno iš pakeitimų, bet keletą aspektų norėčiau aptarti. Jie, man atrodo, svarbiausi. Iš principo, Mes pasiūlyme du juridinius pagrindus paėmė. Vienas, trim, septyni, vienas, trys, septyni ir vienas, keturi, vienas straipsnius, kadangi mes norime apsaugoti motinų sveikatą, Ir kitas aspektas tai šeimos ir darbo suderinimas. Mes norėjome šią dalį sustiprinti. Aišku, mes čia kalbame apie motinų sveikatą ir gerovę, bet taip pat ir apie galimybę suderinti šeimą su darbu, taip pat teisė motinų paprašyti lankstumo organizuojant darbą. Tačiau moterų reikalų komitete e, buvo pažymėta, jog tėčiai atrodo tarsi pamiršti, apie tai čia nebuvo diskutuota, bet e, pasakysiu, tėčių čia nėra, kadangi to neleidžia padaryti teisinis pagrindas. Juk mes Čia kalbame apie 92 metų direktyvos pakeitimus ir mes negalime mm, čia įtraukti e, tėčių, nes e, nėra to direktyvoje. Aišku, tėvystės atostogos yra labai svarbus aspektas ir tėvai turi teisę į, į tėvystės atostogas. Aš e, nežinau, kokia bus galutinė komisijos nuomonė, tačiau pasakysiu, jog tėvystės atostogos yra minimos kitose direktyvose, valstybės narės yra skatinamos tokias atostogos sukurti, tačiau šiame dokumente apie tai mes kalbėti negalima. Tas pats pasakytina ir apie kitas nuoro, nuorodos į tėčius. Mes paprasčiausiai atstengiamės atskirti dalykus. Savrankiškai dirbančios moteris čia neminimos, kadangi šiuo metu dirbama prie direktyvos, pasiūlymas dėl kurios bus e, dabar kartu su šiuo dokumentu ir šie du dokumentai numato savrankai dirbančioms moteriams teisę į motinystės atostogos. Tačiau turi būti du dokumentai, kadangi yra dvi skirtingos sritis. Tikrai savarankiškai dirbantį moteris negali būti priversta išeiti motinystės atostogų, ji turi pati nuspręsti ir mūsų pasiūlyme sakoma, tik tuomet jei moteris nori pasinaudoti šią teisę, nėra nieko privaloma. Tačiau mes suvokiame jūsų problemas tačiau viskas turi būti savo vietose ir atitinkamose direktyvose. Ką dar norėčiau pasakyti, e, palaikysiu tai, kas jau buvo minėta dėl vienišų motinų, kad jos negali skirti pakankamai dėmesio vaikų auklėjimui, nes tai nebuvo jokio pagrindo prašyti kompensacijos dėl to, kad jos yra vienišos motinos ir iki šiol panašių kompensacijų beveik nėra buvę Europoje. Būtina, jog vienišos motinos galėtų turėti ilgesnės motinytės atostogas, gerai apmokamas atostogas ir galėtų į darbą sugrįžti jau palikdama kiek vyresnį vaiką ir vienas minuo yra šis tas. Aišku, nėra čia kažkoks didelis perversmas, tačiau bent jau šiek tiek. Prisiminkime, kad direktyvose mes galime nustatyti tik minimalius e, terminus, todėl 18 savaičių yra tikrai skaičius, dėl kurio įmanoma pasiekti. Beje, daugelį valstybių jau yra 18 savaičių motinystės atostogų. Tarptautinėje darbo organizacijoje tokia rekomendacija yra įtvirtinta. Mes bandome rasti bendrą pagrindą, kuris būtų priimtinas visiems. Man atrodo, Aš aptariau pačius svarbiausius dalykus susijusius su šiuo dokumentu. Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodis poniai Madeirai apibendrinti diskusijai. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems kalbėjusiems dėl šio pranešimo. Dėkuoju komisijos atstovai. Prieš sureaguodama į pastabas norėčiau paklausti pirmininko, ar jis nenorėtų paklausti tarybos, gal jūs atstovai ką nors norėtų pasakyti. Nėra tarybos atstovų. Tokiu atveju pasakysiu e, savo nuomonę dėl kai kurių išsakytų pastabų. Man atrodo, kad beveik visi mes laikomės panašios pozicijos dėl motinystės atostogų. Direktyvos projekte yra išdėstyti konkretus siūlymai, į kuriuos galima žiūrėti dviejopai. Pirmiausia, galima sakyti, jeigu įmamos atostogos prieš gimdymą, tai po gimdymo lieka e, mažiau laiko atostogoms. Reikia atsižvelgti į įvairius motyvus. Kitas dalykas nenumatytos atostogos, bet arba laikotarpis prieš gimdymą, galbūt tada moteris turėtų teisę į šiek tiek lengvesnės darbo sąlygas. Reikia pasakyti, jog sveikinu mintį, kad moteris turėtų turėti teisę paimti vienos ar dviejų savaičių atostogas prieš gimdymą, kad galėtų pasiūsti patogiau, kad įveiktų stresą. Aš kalbėjau su akušeriais šiuo klausimu, kai kas laik, žmonės laikosi skirtingų nuomonių. Vieni sako, kad vieną dvi savaitės rekomenduotina prieš gimdymą atostogų, kiti sako, net mėnesio reikia, bet reikia tą palikti moteriai apsispręsti ir taip pat numatyti pasirinkimo laisvės galimybę. Aišku, jeigu reikia, neštumo laikotarpiu galima pasiimti ir nedarbingumo lapelį. Tai yra, tokia galimybė yra numatyta. Dėl savarankiškai dirbančių moterių, jos aišku yra atskiras atvejis. Aišku, skirtingos valstybės narėse egzistuoja 27 skirtingos sistemos, skirtingos priemonės, skirtingi laikotarpiai, skirtingos apmokėjimo galimybės per socialinės apsaugos sistemą. atitinkamo straipsnio, kurį galima išplėtoti, tikslas yra tas - pabrėžti, kad direktyvos dvasia turėtų pasinaudoti ir valstybės narės, priimdamos nuostatas dėl savarankiškai dirbančių moterų. Aš žinau, kad tai yra atskiras atvejs, kad aplinkybės yra skirtingos ir dabar yra taip, kad visose valstybėse narėse galioja skirtingi reikalavimai ir nuostatos dėl savarankiškai dirbančių asmenų. Moterų, pavyzdžiui, kurios e, laukėsi kūdikių. Tačiau noriu pasakyti, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti šios direktyvos dvasia ir įdėkti nuostatas ir pas save kad, pavyzdžiui, savarankiškai dirbančios moterys per motinystės atostogas galėtų gauti kažkokią finansinę paramą. Man atrodo, tai yra labai svarbu pabrėžti. Pone Šiotar kalbėjo apie išskirtinės aplinkybės. Galbūt čia iškilo vertimo problema, aš nežinau, ar teisingai išversta į kitas kalbas, bet aš naudojusi vertimu į portugalą, portugalų kalbą. Mintis yra tokia laikotarpiais, kaip kad dabar, kai išgyvename finansinius sunkumus ir daug bendrovių užsidaro, atleidžia darbuotojus arba e, restruktūrizuojamos yra iš esmės. tada gali atsitikti, jog moteris išėjusios motinysės atostogų bus atskirtos nuo bendrovės savo. Man atrodo, reikia konkrečiau kalbėti apie šios dalykus mano mintis ta, kad esant ypatingoms aplinkybėms reikia užtikrinti ypatingai stiprią e, gimdyvių apsaugą darbo vietos išsaugojimo požiūriu. Dėkoju Jums. Dėvoja. Labai ačiū. A, tai baigiame diskusiją šiuo klausimu. Pakeitimams terminas yra E, vasario 13 dienos vidurdienis. Paskutinis klausimas prieš koordinatorių posėdį yra tyrimas naujos fizinių ir psichologinių bei socialinių pavojų darbuotojų sveikatai formos. Turime du kalbėtojus, pana Mans ir pana Hautman, kurie pristatys tyrimą. Prašom, jums suteikiamas žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Malonu matyti, kad kai ekranas nusileido, jis sustoja laiku, tai iš tikrųjų yra e, darbo pavojus jums kaip pirmininkui, nes ekranas kalba virš jūsų galvos. Trumpai noriu pristatyti mūsų tyrimą dėl naujų fizinių ir psichologinių socialinių pavojų darbuotojų sveikatai formų. Mes esame tyrinėtojų grupė, mokslininkų grupė Europos Sąjungoje. Čia yra Olandijos tyrimų, vokiečių, lenkų, kolegų iš Ispanijos, Portugalijos. Taigi e, atstovavome įvairias ES valstybės narės ir įvairius regionus. Mano kolegė yra ponia Hautman, aš esu Ners Pradėsiu nuo prezentacijos ir gana greitai papasakosiu apie ataskaitą ir išdėsiu svarbiausius dalykus ir norėčiau, po to norėčiau porą daugiau, daugiau žodžių, žodžių prašyti, papasakoti apie lentelę, kuris yra jūsų e, turimoje ataskaitos santrokoje. Jeigu turėsite klausimų, mes pasistengsime juos atsakyti. Apskritai mes nustatėme 12 tokių atsirandančių pavojų ir atskirose dalyse mes aprašėme, iš kur atsiranda šie pavojai ir mes pastebėjome jūsų diskusiją, kad globalizacija yra vienas aiškiai iš, iš tų veiksnių. Globalizacija tai yra didelis e, darbuotojų judėjimas, greitas judėjimas ir tai sukelia pavojų sveikatai darbe. Demografija yra kitas veiksnys, pagalvokite apie senstančius e, darbuotojus, tai yra svarbi tema jūsų diskusijams parlamente. Pagalvokime apie migruojančius darbuotojus, kurie atvyksta, išvyksta, e, e, užpildami darbo rinkos spragas, tai taip pat yra svarbus pavojų ir sveikatai darbe veiksnys. Technologinės naujovės mūsų nuomonė taip pat yra vienas veiksmys. veiksnys. Mes aprašome judumo, darbo judumo padidėjimą dėl įvairių informacinių technologijų išradimų ir naujų formų. Ir tai turi psichologinių ir socialinių socialinę įtaką, pavyzdžiui, ar dirbi namie, ar dirbi bendrovėje, e, ir riba tarp šių e, dalykų yra vis neaiškesnis. Naujos rizikos supratimas tai yra veiksnys, kuris turi poveikį e, supratimui tarp civilių darbuotojų. Visose valstybės narėse civiliai gali gauti daugiau informacijos iš interneto per įvairias organizacijas. Jie taip pat jį panaudoja socialinėme dialoge. E, su darbdaviais. Ir pagaliau natūralių pavojų padidėjimas. Pavyzdžiui, SARS epidemijos, kitų užkrečiamų lygų padidėjimas, kurie daro pavo, po, poveikį darbuotojams įvairiose sektoriuose. Pavyzdžiui, e, darbuotojams ligoninės ir panašiai. Pavojų sritis yra iš viso keturios tai yra išdėsna mūsų ataskaitos. Vienas tai yra e, kaulų raumenų sutrikimai susiję su fiziniu neaktyvumu. E, kiti klausimai yra psichologiniai ir socialiniai. Trečias rytis yra susijusi su tradicinėmis temomis. Tai yra konkretesnės, e, konkretesniai pavojai, tai yra pavojingos medžiagos, naujos technologijos, fiziniai klausimai. Ir ketvirtoji sritis yra specifinės tikslinės grupės. Mes nustatėme specifinės tikslinės grupės, kurioms pavojus gali būti didesnis e, kartu su naujomis, naujais tais kylančiais pavojais. Išdėstėjais mūsų e, ataskaita. Pirmiausia, pavojai susijęs su e, raumenų kaulų negalavimais. Europos Sąjungoje paslaugų pramonė plečiasi, paslaugų sektorius e, plečiasi ir didėja fizinio neaktyvumo kiekis darbe, e, daugiau sėdimojo darbo atliekame, daugiau darbo dirbama kom, su kompiuteriu pagalba ir tai turi poveikį profesiniai darbuotojai sveikatai. Tai yra vienas iš naujų kylančių pavojų, tai ir taip daugiau e, susijęs su visuomenės sveikatos pavojais. Daugelį atveju neįmanoma atskirti aiškiai e, apskritai pavojų sveikatai visuomenėje ir e, profesiniai sveikatai. Žinoma, gyvenimo stiliaus klausimai darbe taip pat yra svarbus, ar darbuotojai skatinami daugiau judėti, užsimti fizinę veiklą, ar jie turi, pavyzdžiui, dirbti sėdėdami visą dieną nes tai tęsiasi ilgai, tai turi didelį poveikį jų sveikatai. Nutukimas taip pat irgi yra vienas iš pavojų su tuo susijęs. Šioje grupėje taip pat mes nustatėme jau ir anksčiau kitose tyrimuose bendrą pavojų kylanti iš įvairialypių veiksnių, pavyzdžiui, psichologinė socialinė našta kartu su sėdimuoju darbu ir raumenų kaulų negalavimais sukuria labai sudėtingą uh, sudėtingus uh, sudėtingą būklę ir uh, aišku sunku kartais net ir nustatyti kuo, dėl ko e, e, darbuotojai skundžiasi savo sveikatą. E, reikia daugiau tyrimų atlikti, kad būtų aiškesnė ši situacija. Antra grupė pavojai susijęs su psichologiniais socialiniais klausimais. Nesaugumas darbe, tai yra nesaugumo jausmas. Aš, kai skaičiau šį tyrimą, šią ataskaitą, aš galėjau, jau galėjau, aišku, prisiminti, kad ta krizė vykstanti Europoje e, leidžia matyti, kad labiau pasireiškia kai kurie šitie nustatyti pavojai. Pavyzdžiui, senosiuose valstybės narėse mes parašėme, kad e, tai nėra toksai e, naujas pavojus, tačiau atsikilus kriziai tai yra naujas pavojus. Intensyvesnis darbas daugiau užduočių, kurias turi atlikti mažiau, mažesnis skaičių žmonių ir dideli reikalavimai. Galima sakyti, kad dėl krizės turbūt e, mažesnis skaičius darbuotojų turi atlikti visą darbą ir šis naujas, naujas pavojus, nauja forma pasireiškia e, daugiau. E, smurtas ir priekabėjimas darbe tai yra pavojus, kuris E, vyrauja viešajame sektorėje, pagalvokime apie paslaugas, e, socialinės paslaugas siūlomas civiliams, kur pasireiškia smurtas ir priekabiavimas. Na ir aišku, balansas tarp darbo ir e, privataus gyvenimo, tai yra, kaip aš sakiau, kad ribos tarp privataus ir darbinio gyvenimo tampa neiškesnėmis, nes dėl techninių inovacijų vis sunkiau tokį balansą yra išlaikyti. Na, konkretesnės pavojai tai yra nanodalelės. E, e, jau apie tai buvo kalbėta ankstesnėse tyrimuose. Ir komisija ES daro nemažai šioje srityje. Ir tai yra pripažįstama mūsų e, ataskaitoje. Endokrininiai disruptoriai. Taip pat jau komisija yra pateikusi keletą iniciatyvų, e, kaip kovoti su šiuo pavojumi, tačiau jis yra. Alergijos, profesinės pavojai susijęs su pasaulinėmis abevėjėmis. Taigi čia yra įvairių profesinių pavojų mišinys, tai yra e, pavojus visuomeniniai sveikatai, visuomenės sveikatai, bet taip pat toje dalyje, kur mes detaliau kalbame apie šią naują formą, nuo pavojų formą. Apibūdiname tai keletą svarbių infrastruktūrų, kurios gali kilti pavojus kilus epidemijams, kelios darbuotojų grupės, pavyzdžiui, gelbėjimo tarnybos, ypač susiduria su tokiais pavojais kilus pasaulinėms epidemijams. Taip pat pavojai atsirandantis dėl elektromagnetinių laukų, tai yra veiksnys susijęs su tuo, kad žmonės vis labiau suvokia to tokius pavojus. E, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų keliama pavojus sveikatai, apie tai vis dar diskutuojama, visiškai dar nėra aišku, ar taip yra, bet kuo daugiau atliekama tyrimų, gali atsirasti duomenų, kad poveikis mobiliųjų telefonų vartotojams e, yra. Na ir tvarūs energetikos ištekliai, energetikos gamybos centralizavimas e, ta, e, vis mažėja, nes naudojami e, nauji tvarūs energetikos šaltiniai ir reikia aiškiai įstikinti, kokie pavojai kyla darbuotojams, kai energetika gaminama de decentralizuotai tikslinės e, grupės, tai yra e, senėjantis darb, e, darb, darbo jėga, tai yra tokios dugninės, dugne esančios darbo rinkos migrantai, neteisėti darbuotojai, nelegalūs darbuotojai, jiems kyla jų specifiniai pavojai. Savarankiškai dirbantys žmonės, jų vis daugiau valstybės narėse pastebima, kad žmonės pradeda dirbti savarankiškai, ypač po to, kai jie netenka darbo, o tada alternatyva yra užsimti savarankišką veiklą. Galvojant apie pavojus, tai šiai grupiai tikrai kyla pavojus. Taip pat mažos ir vidutinio dydžio įmonės, joms e, sunku laikytis visų e, prievolių, nes jiems, aišku, daug e, dalykų rūpi todėl vien tik tai apie profesinę saugą galvoti jiems sunku. Lentelė, e, kurią matote pateikta rezumi, čia rezumuojamos 12 pavojus ryčių, kurios mes nustatėme. Ir su mokslininkų grupe bandėme nustatyti tam tikrus, tam tikrus prioritetus, tai padaryti yra sunku. E, viskas pagrįsta labiau kokybiniu požiūriu, ekspertų diskusijomis kokios, kokie nauji pavojai būtų, būtų svarbiauti, svarbesni palyginti su kitais. Matote skilčių pavadinimuose, kad kiek e, darbuotojų susiduria su tais pavojais. Kai tas skaičius yra didesnis, tai šiam pavojui reikia skirti daugiau dėmesio. Susidarimas, laikotarpis e, su pavojais, ar darbuotojas susiduria na, tarkime, 8 valandas ar 20 valandų tokiu pavojami poveikis, ar jis gali skelti darbuotojų mirtį ar ne. Na ir paskutinė skiltis tikimybė. E, kokia yra tikimybė, e, kad tas pavojus atsiras ar kils ar ne. Ir jeigu mes e, suteikiame kiekvienai skilčiai tam tikrus dydžius, viską su apibendrinę galime išdėstyti tam tikrą seką tuos visus pavojus. Taigi, didžiausias pavojus kyla dėl fizinio neaktyvumo, kuris vis didėja. Pagalvokime apie pavojus kylančius e, nuo, iš nutukimo, nuo nutukimo, gyvenimo būdo, e, sėdimojo darbo, kuris vis dažnesnis ir jis paveikia labai daug darbuotojų. Todėl e, čia reitingas šio pavojus yra labai didelis daugelypiai pavojų veiksniai e, irgi yra svarbus, nes daug veiksnių yra čia apibendrinta, pavyzdžiui, minėjau, pavojingas medžiagas, psichologinę socialinę naštą. Ir raumenų kaulų negalavimus. Tai liečia labai didelės darbuotojų grupės. Daug yra dar nežinoma apie šių daugelypių veiksnių poveikį, tačiau mes jam suteikėme gana aukštą reitingą. Kiti pavojai yra reitinguoti šiek tiek e, žemiau, pavyzdžiui, 12 tvarūs energetikos šaltiniai, nes darbuotojų skaičius, kurie patiria tokius pavojus, būtų gana nedidelis. Matote, e, čia pateiktus skaičių, na, globalinės epidemijos tai, taip pat, tačiau kita vertus poveikis, jeigu darbuotojas susiduria su tokiu pavojum, gali būti, gali būti gana didelis ir stiprus. Ir šis pavojus yra šiek tiek aukštesnis pagal reitingą. Kalbant apie krizę, kaip sakiau jau anksčiau, kai kurie šie pavojai pasireikš stipriau e, negu kad tuo metu, kai mes rašome ataskaitą. Sakytume, kad e, netikrumas dėl darbo vietos dabar būtų gana dominuojantis pavojus, didelės žmonių grupės e, suintensyvėjus darbui patiria šį pavojų nesaugumas dėl darbo vietos daugiausia e, daro poveikį darbuotojams privačiame sektorėje, galbūt ne tiek viešajame sektorėje. Na, galvokime, pagalvokime apie darbo intensyvėjimą, galbūt galima pasakyti, kad darbuotojai viešajame sektorėje patiria šį pavojų dėl įvairių planavimų, dėl didesnės, didesnio poreikio teikti pagalbą nedirbantiesiems arba netekusiems darbą, tai e, situacija šiek tiek pasikeistų dabar. E, na ir paskutinėje lentelėje ataskaitoje mes e, suderinome šios pavojus su specifinėmis e, tikslinėmis grupėmis. E, turbūt e, ši lentelė jums būtų taip pat svarbi. Tai ši lentelė yra viename iš paskutinių ataskaitos skyrių. Be to, ataskaitos priedę patiekėme lentelę su 12 naujų pavojų ir galimomis priemonėmis, priemonėmis kurių būtų galima imtis. Turbūt jums taip pat būtų įdomu jas, jas paskaityti. Kokios yra galimybės imtis veiksmų. Tai mes apibūdiname e, santraukoje, vėlesniuose skyriuose pačioje ataskaitoje mes detaliau kalbame apie tai, ką būtų galima padaryti ir pateikėme geros patirties kai kurios valstybės narėse pavyzdžių. Apskritai galima sakyti, kad galima imtis plačių, plačių politinių priemonių, kad būtų galima padaryti poveikį naujų pavojų atsiradimui, teisėkuros e, kažkokių tai veiksmų galima imtis. Taigi galima galvoti apie teisės aktus, nors e, profesinės e, sveikatos ir saugos sritis yra reguliuojama gana griežtai. Na, galbūt būtų galima sustelkti daugiau į geresnį esamų teisės aktų įgyvendinimą, vykdymą. Ekonominės paskaitos, aišku, galėtų būti vienas iš e, būdų. Taip pat pateikiama pavyzdžių tyrimų programos ir kartu su kitų punktų, tai yra Europos ir nacionalinių galimybių plėtojimas, nes reikės daugiau ekspertų, kuriant naujas priemonės tikslinėms grupėms, kurias esame išvardyje. E, kylančius pavojų kontrolės integravimas e, valdant e, profesinės saugos ir sveikatos sistemas. Tai, kas yra dabar, yra pagrįsta vien tik tai esamais pavojais, kurie nustatyti anksčiau, o kartais labai sunku įtraukti į tą sistemas naujus pavojus. Taigi reikia skirti ypatingą nau, specialų dėmesį šiam klausimui. Ir galiausiai mes e, visą tai siejame su korp, e, bendrovių socialinė atsakomybė. Tai yra politikos sritis Europos Sąjungoje ir ši atsakomybė galėtų susilaukti daugiau dėmesio. Taigi, toks būtų mano pristatymas, tai buvo paskutinė skaidrė. Jeigu turite klausimų ar pastabų, Aš mielai atsakysiu. Tack så mycket för denna gedigna. Labai ačiū. Už labai uh, išsamų klausimo pristatymą. Uh, galbūt kas nors iš narių norėtų pasakyti. Pirmasis ponas Kremer. Ačiū pirmininkė. Pasisakymas buvo labai įdomus, tyrimas taip pat labai įdomus, tačiau kyla keletas klausimų. Dabar globalizacija kaltinama dėl to, kad atseit jis sukelia labai daug problemų, bet reikia pagalvoti, kas už to slypi. Žinome, kad vienas iš globalizacijos galimų padarinių yra tai, kad daugiau paslaugų ar darbų atliekama už bendrovių ribų, kad keičiasi gamybos grandinės. Čia atsiranda problema, kadangi procesas nebekoordinuojamas taip kaip anksčiau keičiasi gamybos grandinė. Jeigu žiūrėsime nuo produkto iki galutinio, pradinio produkto ir galutinio produkto e, sveikatos e, ir saugos derinimas taip pat nebėra toks kaip anksčiau. Ir aš čia norėčiau jūsų paklausti dėl tų dalykų. Taigi, ar saugumas susijęs su gamybos pokyčiais. Kaip, klausimas kyla, kaip naudotis su pro, produktais saugiai, gaminiais. Tai yra svarbu darbuotojams, taip pat vartotojams. Prieš porą mėnesių aš prašiau komisijos, kad pateiktų man duomenų apie žmonės dirbančius neįprastus darbus – nes žinau, kad kai kuriuose sektoriuose žmonės pradeda darbą ir tad, kai pradeda darbą, pavojus jiems yra kur kas e, didesnis. Taigi, e, dirbant kai kur trumpą laikotarpį, rizika yra didesnė, bent jau statistika tą sako. Man regis, tą aspektą taip pat reikėtų panalizuoti. Tiek pastabų ir klausimų. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Aš pats turiu klausimą. Galbūt bendresnį. Kaip politikas vystimasi šioje pasaulio dalyje aš apibūdinu taip. Šiandien e, padėtis yra tokia, kad kai kurios darbo vietos gali būti perkeltos kitur, kaip kad sunkioje pramonėje. Panašiai kalbėjo ponas Kriomeris. Mano senelė dirbo kaučiuko fabrikė, pavyzdžiui, visą gyvenimą, tačiau Europoje daugiau tokių fabrikų atrodo nebėra. Mes esame, tarkim, aukščiau gamybos grandinėje dabar. Reikia pagalvoti, kaip atskiri darbuotojai gali įtakoti savo pačių darbo situaciją. Ar jūs pasižiūrėjote į tai? Ar pasižiūrėjote į tai, kaip atskiri darbuotojai gali pakeisti, įtakoti savo darbo aplinką. Ar žmonės negali nieko padaryti ir viskas priklauso nuo sprendimų priimtų virš jų galvų. Galbūt yra žmonių, kurie gali padaryti kažkokį, įdėkti tam tikrus skirtumus ar pokyčius. Tiek norėjau paklausti. E, pirmas klausimas buvo susijęs su gamybos grandinių koordinavimu. Man atrodo, kad jūs šitą teisingai pastebėjote. Šis klausimas yra svarbus. Tyrime mes pasižiūrėjome į tai ir šiek tiek plačiau kalbama pranešime apie tai neu, kad dabar išgirdote. Kai kuriuose valstybėse narėse padėtis e, pagerėjo, e, suteikiant daugiau savarankiškumo darbuotojams arba paskatinant socialinį dialogą. Buvo paminėti e, tam tikri tam tikros socialinės dėrybos dėl tam tikrų sektorių darbuotojų. Galbūt pavyzdžių čia reikėtų pateikti dėl to, kad būtų uh, aiškiau, kaip viskas vyksta, pavyzdžiui, poli, politinio ligmens rekomendacijos. E, egzistuoja dalykai, kurie turėtų paskatinti arba turėtų būti dėgiami e, tam, kad būtų paskatinta socialinė atsakomybė. Gal kolega dar ką nors norėtų pridurti? Norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė Jan Kramer. Jūs kalbėjote apie gamybos grandinės koordinavimą ir tai, ką jūs pasakėte, yra teisinga. Jūs e, apibūdinote tam tikras situacijas, apie jas kalbama ir pranešime, susijusias su savarankiškai dirbančiai žmonėms, žmonėmis, pavyzdžiui, statybos sektoriuje. Labai aiškiai tas reiškinys matosi būtent ten. Žmonės e, pradeda dirbti statybose ir tada minėtoji problema yra labai aiški. Pavyzdžiui, komunikavimo problemos. Ta galima pastebėti ir kitose sektoriuose. Man regis, tai yra e, jau reiškinys. bendrovės prisideda prie to, nes jos bando sumažinti išlaidas ir perkelti savo gamybą į rytus. O iš rytų Europos į vakarų Europą taip pat atvyksta migrantai dirbti ir sudaro toks mišinys. Reiškiasi įvairūs veiksniai rytų Europoje, e, kaučiuko pramonėje dirba, pavyzdžiui, žmonės atvyksę iš Ukrainos, iš trečiųjų šalių. Sritis yra sudėtinga ši. Taigi reikia derinti ne tik gamybos grandinę, bet net ir e, bendrovės kai dirba vienoje vietoje, turi derinti savo darbuotojų veiksmus, nes kartais žmonės nežino, ką daryti, kadangi reiškiasi komunikacijos toka. Dar vienas klausimas. Dėl atskirų darbuotojų, ką jie gali padaryti, kaip pakeisti savo situaciją, man regis e, pavyzdžiuose atsispindi pasiūlymai tiek pranešime, tiek prieduose Kolega jau pateikė pavyzdžių, bet minimi kai kurie konkretus e, sektoriai, pavyzdžiui, policininkai, kova su smurtu ir priekabiavimu. kitos situacijos susijęs su prižiūrėtojais, Ir tekste iš tikrųjų yra kur kas daugiau pavyzdžių, gal prezentacijoje tai neatsispindėjo, bet tekste yra daugiau paaiškinta. Ačiū labai. Tikrai norėčiau padėkoti už pranešimą. Tikrai turime puikią galimybę e, sužinoti daugiau pasis, jei pasiskaitysime e, patį tyrimą. Ačiū, ponė pirmininkė, sako komisijos atstovas, atkeliavau iš Liuksemburgo ir norėčiau tarti keletą žodžių apie šį tyrimą. Tikrai džiugu, kad parlamentas e, padėjo atsirasti šiam tyrimui, kalbant apie tyrimo e, temas, naujus pavojus, tai būtų naudinga pristatyti mano tarnybos darbą. Tai padės jums suprasti, kad komisija jau bando reaguoti į iškilusius iššūkius. Pirmiausia, pasakyčiau, kad egzistuoja veiksmingos veiksmų struktūros, kurių tikslas kovoti su iškylančiais pavojais, taip pat E, techninės darbo grupės, e, kurios žiūri, e, prižiūri saugą darbę, pavyzdžiui, cheminių medžiagų darbo grupė. Taip pat yra nustatyta, taip pat turime tam tikrą darbo grupę, kurios dirba su medžiagų limitais, kiek gali būti tokių medžiagų, kol jos sukelia pavojų. Ir Pavojų tikrai yra daug ir turime Bilbao specialią agentūrą, kuri užsiemo darbo sauga ir saugumų darbe, renka duomenis ir, bei informaciją, keletas komentarų apie tai, kas buvo pasakyta tyrime, tyrimo generalinis direktoratas dirba dėl naujų technologijų keliamų pavojų, yra reglamentavimo tarp sekcinė grupė ir, ir daug darbo grupė tikrai bendradarbiauja ir dirba, seka tai, kas vyksta. Kalbant apsi, apie e, psichosocialinius pavojus, mano kolegos gal neskiria tam daug dėmesio, tačiau tai jau yra psichinės problemos ir mes su tuo turime nemažai bendro. E, vartotojų ir sveikatos apsaugos direktoratas dirba ir praėjusiu metu Birželio 13 vyko seminaras šiuo klausimu, daug tematinių seminarų vyksta dėl psichinės sveikatos, kaip suprantu, ketinama, kad pateikti kažkokį pasiūlymą iš komisijos pusės ar komunikatą, tačiau tai turėtų būti dešimtaisiais metais. Turime taip pat specialus informacijos centrus, kur pateikiama informacija konkrečiais klausimais – Taip pat mes skelbėme įvairiosius viešuosius konkursus. Pavyzdžiui, cheminių medžiagų priežiūros srityje turime viešųjų pirkimų, taip pat pakaitinių cheminių medžiagų klausimą tyriame bei žvelgiame, kokį pavojį kelia žmonių sveikatai augantis e, naujų technologijų naudojimas, taip pat elektromagnetiniai laukai, kaip jau buvo pažymėta kolegų, taip pat įvairiausi kiti veiksmai, e, žada naujų programų, devintaisiais metais mes e, tą pradėsime ir gal kolegos norės sudalyvauti viename iš tų konkursų, o galiausiai pirmininkaujant e, Švedijai bus seminaras dėl psichosocialinių pavojų įvertinimo. Taip pat 9 metų Liepą vyks konferencija čia Briuselėje. E, Užimtumo generalinis direktoratas organizuoja, dalyvaus kitos institucijos ir mes kalbėsime apie stresą darbo vietoje. Ir baigdama savo pasisakymą norėčiau pasveikinti tyri, šį tyrimą. Jis padeda išplėsti mūsų duomenų bazę ir leis geriau priimti sprendimus, žinoti, kokie yra tinkami sprendimai, kokie yra pavojai. Ir aš pastebiu, kad tyrime taip pat pažymima, jog dar reikia daugiau dėmesio, kol galėsime apsispręsti dėl to, kaip konkrečiai kovoti su vienu ar kitu pavoju. Na, pavyzdžiui, tyrimas dėl mm, nešiojamų kompiuterių naudojimo augimo reikia, aišku, kovoti su kylančiais pavojais, tačiau prieš pateikdami pasiūlymus, reikia pasikonsultuoti su suinteresuotomis pusėmis, kokie tie yra pavojai konkrečiai, kokie sprendimai siūlomi. Ačiū. Eh, Ačiū. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Ir kaip minėjau, jeigu jūs domina, galite pasiskaityti šį tyrimą. Ačiū už darbą, nėra daugiau ne vieno klausimo mūsų darbo tvarkėje. Gal paminėsiu, kad kitas mūsų posėdis vyks kovo antrąją dieną, pirmadienis, 15 val. pradėsime darbą. Ir tą pačią savaitę mes trumpai susipažinsime su Švedijos pirmininkavimo problema. O